Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die vorschlagen. Mėly kolegos, siūlau pradėti popietinę posėdžio dalį. Priėmė dešimtą darbo tvarkės punktą. Ir tai yra Europos komisijos atstovo pristatymas. Bus pristatomi deleguoti ją aktai susijęs su gyvūnų sveikata. Ar turime komisijos atstovą? Tai yra ponas Van Götenas. Ir žodį iš karto suteikiu jums ponia Vangetin. Dėkoju, ponia pirmininkė. Bendrais bruožais noriu pristatyti keturių deleguotųjų aktų paketą parlamento nariams ir tarybai be abejo Mes pradėjome tą procesą prieš keletą mėnesių, visą gyvūnų sveikatos programą peržiūrėjome ES 2006 e, metais. Tas procesas buvo užbaigtas ir, kaip žinote, visuomet yra geriausia imtis prevencinių priemonių, negu kad dorotis su kilusiomis problemomis. Taigi tas procesas lėmė, kad priemėme ne vieną direktyvą ir reglamentą. Dar kadaise, kuomet e, žemės ūkio produktai patek, patekdavo į SPS sistemą ir Čia kalbame apie žemės ūkio produktus, produktų importą, afrikinį keulių marą, daugelį kitų temų ar sričių, kuriams skirtos tos direktyvos ir iš viso yra 60 pagrindinių teisės aktų jau pasirodžiusių, dar tūkstantis deleguotųjų, dabar vadintumėm įgyvendinamųjų teisės aktų. Ir e, štai taip atrodė e, situacija gyvūnų sveikatos e, srityje. Reikalavimai ir nuostatos buvo susijusios su įvairiais dokumentais ir nutarta viską peržiūrėti ir sulieti į vieną dokumentą, kuris ir vadinsis gyvūnų sveikatos reikalavimus numatančių teisės aktų. Šis rytis be abejo ir prekybai, ir ūkininkams turi poveikio. Čia kalbam apie gyvūnus ir jų produktus, e, jautieną, keulieną, pieną, bet kurį produktą, gyvūninės kilmės, jie patenka į taikymo sritį šio dokumento, taip pat ir vandens gyvūnai, žuvys, ropliai. Matysite, kad į atitinkamus skyrius yra skirstomas dokumentas - lygų prevencija, lygų e, kontrolė ir išnaikinimo programos, taisyklės skirtos gyvūnų perkelimu ar patekimu į kurią nors mm, valstybę narę, jas teritoriją. Čia dar vėliau apie tai pakalbėsiu. Ir taip pat priemonės numatytos skirtos reaguoti į galimas krizės. Bet e, taip pat labai aišku, kad čia tikrai nekalbama pavyzdžiui, apie gyvūnų gerovę apskritai, apie e, finansavimą išnaikinimo programų, apie veterinariją ar hmm, kontrolę. Čia yra jau kiti teisės aktai, kurie su tuo susiję. Ir tiek gyvūnų geroviai daromas poveikis, tiek visuomenės sveikatai daromas poveikis yra vertinamas. Yra vadinamosios VSA e taisyklės ar TSA e taisyklės, tikriausiai daugiau mažiau visi esate girdėję ir apie jas. Taigi labai aišku, kad taikymos rytis yra būtent tokia ir kai kas ją nepatenka. Tos 50 ar 60, labiau sakyčiau, tie 50 ar 60 pagrindinių teisės aktų dabar virto vienu teisės aktu su aštuoniais skirtingais skyriais. Bendrosios nuostatos, pranešimai apie lygas, išnaikinimo programos, toliau e, samoningumo didinimas, e, prevencija, ketvirtas skyrius skirtas e, atsekamumui ir registravimui ūkių, rinkų, per kurias keliauja gyvūnai, yra perkeliama perkeliami. Toliau penktas skyrius e, dėl patekimo į ES teritoriją. Tai nuostatos skirtos e, gyviems gyvūnams ar gyvūnės kilmės produktams patenkantiems į ES. Toliau yra dar dalis skirta naminiams gyvūnams, bet tik tai 2026 metais įsigalios ypatingos skubos priemonės, reagavimo priemonės ir septintas skyrius, kuris tikriausiai bus e, ir susijęs tik su opomis krizėmis, kaip kad pavyzdžiui afrikinis keulių meras, maras, jo protrukis ir panašiai. Ir baigiamosios nuostatos, nuostatos dar be abejo dokumento pačioje pabaigoje. 2016 metais pradėjome visą procesą Identifikavome, tiksliau ekspertų grupė identifikavo pagrindinius e, dokumentus, pagrindinės čia aktualias temas, e, sąrašus gyvūnų. Tai buvo deleguoti teisės aktai, kurie buvo įvertinti valstybės narės norėjo, kad kiek įmanoma greičiau būtų patvirtinti tie teisės aktai, kad nuo 2021 metų jau būtų pasirinkta jų taikymui. Pasirinkome tokį labai įtraukų požiūrį ir matote štai čia ekspertų grupių darbą nušviečiančias lenteles e, narių skaičių iš įvairių valstybių narių kurie dirba su šiais teisės aktais, tai yra disabonizacija visų tų susijusių teisės aktų. Mes čia tikrai neišradinėjame dviračio. Tiesiog tą didžiulį kiekį nuostatų dabar mm, suvedėme į vieną, kad nebūtų 60 skirtingų pagrindinių teisės aktų ir dar kelių šimtų įgyvendinamųjų teisės aktų. Norime vieną, vientisą tokį dokumentą turėti. Ir matote štai darbo rezultatą. Ir deleguotas ir gyvendinamasis teisės aktas yra pateiktas Ir čia iš esmės yra viskas suvesta į vieną iš daugybės kitų anksčiau galiojusių dokumentų. Ir dabar turime keturis teisės aktus. Tie, kurie jau buvo priimti ir paskelbti, jau paminėjau, yra, yra susijęs su gyvūnų sąrašais kategorijomis lygų ir yra pateikiami sąrašai gyvūnų, tų gyvūnų, kuriems e, taikoma šios nuostatos. Na ir taip pat turime deleguotąjį teisės aktą 2018 metais priimtą, o dar Apačioje dešinėje matote, ten yra rūšis e, gyvūnų suminėtos sąraše. Tas irgi patvirtinta 2018 metais, kas dar yra jau paskelbta. Tai yra deleguotasis aktas susijęs su gyvūnų identifikavimu ir atsekamumu. Čia su e, parlamento nariais glaudžiai bendradarbiavome dėl išimčių e, oškų ir avių jaunikliams. Noriu padėkoti tiems parlamento nariams. Na, o dabar vyksta tikrinimo procedūra stebėseną ir lygos neapimtų teritorijų identifikavimas ar paskelbimas. Toliau dar yra e, lygų kontrolės priemonės. Čia susiję trys ankstesni teisės aktai. Pamenate gal ankstesnę skaidrę, minėti mano aštuoni skyriai. Ten yra antras deleguotasis aktas, yra susijęs su kontrolės priemonėmis, o du paskutiniai susijęs su e, ketvirtuoju skyriumi. Čia yra apie embrioninius produktus kalbama, apie kitus aspektus ir be abejo visi tie keturi teisės aktai yra susiję tarpusavyje. Yra daug kryžminių nuorodų ir visas paketas keturių deleguotų aktų mūsų, taip pat ir valstybių narių, yra vertinamas kaip visą apimantis ir tikriausiai pats toriausias dokumentas e, apskritai, kokį tik tai galime įsivaizduoti, ten 500 puslapių regis. Dabar pereikime prie pirmojo lygų stebėsena, išnaikinimo programos ir lygos neapimtų teritorijų statusas. Čia yra numatytos taisyklės iš 42 reglamento 2016 metų. Turėjome nedidelių žinduolių direktyvą, dar mėlyno liežuvio lyga čia buvo ypatinga aktuali, dar kelios kitos. Dabar štai turite naują įdeleguotą aktą su naujų teisiniu pagrindu, be abejo pasitelkta ir jau sukaupta patirtis. Uh, anksčiau. Dėl to ir norėjome patikslinti, patobulinti nuostatas, remdamiesi ir EFSA domenimis. Taip pat e, yra ir nemažai laboratorijų referencinių ES, kurios padėjo mums e, suformuoluoti tam tikrus standartus e, ir gyvūnų gerovės organizacija irgi prisidėjo kitos organizacijos prie šių nuostatų kūrimo. Norėjosi, kad e, ūkio subjektai turėtų daugiau aiškumo dėl to, kas yra kompetentinga institucija, atsakinga, kad būtų aišku, jog ištekliais yra tinkamai naudojamasi valstybėse narėse. Na ir koks turinys to akto, tai galiu pasakyti, kad e, tai apima taisyklės e, iš esmės perimtas iš antros e, dalies gyvūnų gerovės teisės akto. Ten yra kriterijai ir gyvūnų sąrašai numatyti. Taip pat e, kalbama apie šalis ar zonas, kuriuose neaptikta arba išnaikinta viena ar kita lyga. Yra numatytas e, sąrašas lygų, dėl kurių valstybės narės e, turi pateikti informaciją apie vykdomas išnaikinimo programas. Ir yra dar tokių lygų, dėl kurių valstybės narės gali pasirinkti taikyti išnaikinimo programą ir nuo tam tikro etapo prekyba yra labiau apribojama. Teritorija be lygos gali būti paskelbiama ir valstybė narė, ir tam tikra zona. Ir nėra apsiribojama tik tai vienu kurio nors lygmeniu ar atveju yra kalbama apie lygas, kurios yra paminėtos e, deleguotame akte. Dabar pereinu labiau prie su išnaikinimo programomis susijusių lygų. Tai yra snukio ir nagų lyga viena vertus, kurią čia reikėtų paminėti be abejo, yra egzistuojančios jau direktyvos, kuriomis buvo pasiremta. Taip pat vėlgi ir sukaupta patirtis pasitarnavo, kai kas tikrai smarkiai nukentėjo dėl kai kurių lygų praeitįje. Tad tuo remdamiesi ir kūrėme nuostatas teisės akto, atsižvelgėme į visą tai. Čia yra afrikinis kiaulių maras be abejo minėtinas, snukio ir nagų lyga, tokie panašus atvejai, kai reikia tiesioginio įsikišimo valdžios institucijų ir kai privalo būti išnaikinami, išskerdžiami infekuoti gyvuliai. Tos nuostatos e, buvo pasklidusios po daugybę skirtingų teisės aktų anksčiau, o dabar yra labai aiškus įsipareigojimai, įpareigojimai numatyti ūkio subjektams ir užtektinai lankstumo valdžios institucijoms. Kontrolė e, lygų ir aptikimas pagal tam tikras imtis numatytas, kai yra būtina patikrinti, ar nėra lygos atvejų, yra dabar aiškiai suformuluoti įgaliojimai ar įpareigojimai institucijoms, kokiu priemonių reikia imtis, jeigu yra patvirtinamas lygos atvejis, pavyzdžiui, laukinių gyvūnų atveju gal vėliau dar paminėsiu. Bet vienas iš tokių atvejų yra itin patogeniški mm, lygų atvejai virusai, kai reikia imtis priemonių. Toliau trečias deleguotas aktas jums pateikta susijęs su gyvūnų pervežimu, perkelimu pačioje sąjungoje. Tai yra sausumos gyvūnų ir perinti skirtų kiaušinių perkelimas. Irgi 1964 metais kadaise visas procesas ir šios veiklos reglamentavimas prasidėjo. Oškos avys, e, arkliai buvo gabenami po visą ES teritoriją ir reikėjo taisyklių tam. Dabar šis deleguotasis aktas papildys pagrindinį gyvūnų gerovę numatantį teisės aktą. Ir čia yra kalbama apie tai, kokios taisyklės galioja, pažiūrėjau, pervežant, perkeliant avių bandą iš Airijos į Graikiją, ką daryti, norint mm, pieno produktus, jogurtą, sūrį gabenti. Visą tai yra numatyta šiame deleguotame akte. Yra taip pat ir gyvų, pasaulio gyvūnų organizacijos e, standartus atitinkančios nuostatos, jos yra suderintos ir um, numatyti įgaliojimai atsakingoms institucijoms. Dabar pirmiausia perintis skirti kiaušiniai ir prekyba jais. Europos Sąjunga yra pasauliniu mastu viena didžiausia. Gamintojų Norime, kad būtų ištektinai tikrumo šioje veikloje ir kad um, perkelimas vyks, vyktų sklandžiai tam tikrose surinkimo punktuose būtų galima stebėti situaciją, kad neplistų kokios nors lygos. Čia yra specifinės taisyklės numatytos tam tikroms vietoms, um, kur yra, pažiūrėjau, trinėjama, yra specialus statusas tuomet suteikiamas kai kada galbūt gyvūnai yra mažiau ištyrinėti negu kad, pavyzdžiui, keulės ar karvės, tai čia reikia irgi labiau būti susipažinus su situacija. Na ir dar reikalavimai embrioniniams produktams, sėklai, Ir čia galėjome pasiremti keturiais jau egzistuojančiais direktyvų ir reglamentų tekstais. Lygos tarp gyvūnų gali plisti būtent per sieklą be abejo ir nesinorėtų, kad, kad tos lygos plistų per apsieklinimo centrus. Ir todėl buvo reikalingos tokios nuostatos. Ketvirtasis deleguotasis aktas, kuris numato ir registravimą ir tvirtinimą tokių apsieklinimo centrų atsakingos institucijos e, registruoja, tvirtina juos, tai yra nurodyta, kaip tą daryti, ką daryti susidūrus su problemomis, e, kaip atsekti kilmę sėklos. susijusios su tuo konkrečiu embrioniniu produktu ir panašiai. Čia yra minimi ir sėklų bankai, pranešimų sistema numatoma be abejo ir priekyba tokiais produktais vyksta per integruotą sistemą. Yra ir reagavimo į krizės sistema aiški, leidžianti atsekti gyvus gyvulius visoje Europos Sąjungoje, juos identifikuoti. Ir viskas yra be abejo Labai skaidru, pateikta internete, mūsų, mūsų svetainėje. Ir laukiu jūsų klausimų. Dėkoju ponui Van Goethem. Trys kolegos turėtų klausimų jums. Panašu, kad kalbėjote labai išsamei ir daug ką jau paaiškinote. Taigi dabar, ponė Mėginės, a, bus ir daugiau. Bet ponė Mėginės pirmiausiai. Much, uh, Chair, dėkuoju, ponė pirmininkė, labai dėkuoju komisijos atstovui už uh, pranešimą ir dėkuoju kolegijai, kuri paprašė, kad būtų padarytas šis pranešimas. Aišku, proceso pabaigoje šiam komitetui galbūt uh, šiek tiek sunku suprasti deleguotų aktų įgyvendinimo etapus. Tad mes turime panagrinėti giliau tą procedūrą ir pagalvoti, ką mes galime padaryti geriau. Aš e, norėčiau nauj, naujesnės informacijos apie e, oškas ir avis, apie jų ženklinimą, nes e, Airijoje, pavyzdžiui, yra tam tikro nerimo dėl tų gyvūnų sveikatos reikala, reikalavimų, dėl testų. Tai yra tuberkuliozės mm, testas įvykęs per e, šešių mėnesių laikotarpį iki patikrinimo. Taip yra numatyta ir tas, ta procedūra nėra labai veiksminga. Iš tiesų reikėtų taikyti ją tiksliniams bandoms tik tai, nes 97, gal 77, 97 procentai bandų nėra užsikrėtusios. Ar negalima būtų tikslingiau kreipti tų veiksmų į apkrestas e, bandas, apkrestus gyvulius, o ne taikyti patikrinimo priemonės visiems. Ir čia su koordinatoriais mes jau kalbėjome, e, kad galbūt tai ir lems e, tam tikrą gaišatį, bet vis dėlto svarbu viską daryti teisingai, atlikti teisingai. Ir ypač tas šešių mėnesių laikotarpis mums kelia nerimą, norėtųsi vis dėlto jį pratesti iki dvylikos. Todėl, kad biurokratinė našta čia yra didžiulė ir sąnaudų patiriama daug. Mm, žinau, kad tai yra tik vienas keblumas iš daugybės e, su, su šiuo teisės aktu susijusiu, bet svarbu ir atsižvelgti į visas suinteresuotas šalis ir tikiuosi, kad suprasite uh, kad nieko nepasieksime, jeigu kils pasipriešinimas e, tam tikriems teisės aktams. O kol kas ūkininkai tikrai nesijaučia esantis um, e, nusiteikę palankiai šio teisės akto atžvilgių, taigi turėkite tą omenyje. Dėkoju. Kolegė Kellerher. Ačiū, kolegė Kellerher. Kolega. Nesu. Nesu šio komiteto narys, bet esu susidomėjęs šią temą. Norėčiau daugiau informacijos dėl poros dalykų. Pirmiausiai dėl konsultacijų proceso. Ar jis vyko su suinteresuotais subjektais? Nes labai daug nerimo kilo dėl šio pasiūlymo, ypač dėl padarinių, ypatingai airijos e, šeimų ūkiams, nekyla abejonių dėl to, kad tuberkuliozė yra problema, reikia ją likviduoti, bet mes matome, kad yra rizika. Turiu galvoje riziką mm, susijusi su gamintojų organizacijomis, kalbus ir apie riziką susijusią su uh, E, visomis įmonėmis, kurios įsitraukia į gamybos e, e, procesą. Mes kalbame apie šešių mėnesių tokį vadinamąjį testavimo laikotarpį. tarpį Ir kaip žinia, keturis ar penkis kartus vienas gyvūnas yra perkeliamas iki skerdimo iš vienos vietos į kitą. Kitaip tariant, didžiulis poveikis bus smulkiems ūkiams, kurie turi reaguoti e, į rinkos sąlygas. Gal be kita ko turiu galvoje ir tą jau suplanuotą pardavimų procesą. Tad norėčiau sužinoti, kodėl jūs perinate nuo vieno mėnesio, atsiprašau, nuo vienerių metų to vadinamojo testavimo laikotarpio prie šešių mėnesių? Ar yra kažkokių tai mokslinių įrodymų, dėl ko taip daroma, turint galvoje ir e, valstybėms skirtas apžvalgas? Airijos ūkiai nori likviduoti tuberkuliozę, e, galvijų tuberkuliozę. Jie prisideda 32 milijonais mokėjimais kiekvienais metais, e, įnašais, atlikdami įvairius patikrinimus. Jie nori likviduoti tuberkuliozę, bet reikia suprasti, kad visa ta programa turės milžinišką poveikį e, šeimų ūkių gyvybingumui. Tad norėčiau pasiteirauti, ar vyko diskusijos su suinteresuotais subjektais. Ačiū, kolegė Sander. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad surinkite diskusiją šituo klausimu. Aš norėčiau pabrėžti būtinybę e, suteikti tam tikrą lankstumą šiam, šiam visam procesui. Aš e, pasakysiu konkrečiai, tai yra lygų kategorizavimas savanoriško pobūdžio, e, avių, pavyzdžiui, kataralinė karštinė, tai mes turime šiaip kovoti su visais tos lygos uh, E, tipais. Tuo tarpu e, šita lyga, su ją gali būti kovojama tik tai vakcinuojant, o Europoje nėra e, tų, tų vakcinų pritaikytų tiems serotipams. Ir todėl kyla rizika, kad esant tam tikriems serotipams iš, iškyla kovos su ta lyga problemų. E, kaip mes galėtume užtikrinti didesnį lankstumą, remdamėsi serotipais ir ką mes galėtume padaryti arba ES lygmenių, arba e, tarptautinių organizacijų, kurios užsima šitomis problemomis e, lygmenių. Ir e, taip pat, aišku, turime galvoti apie tai, kaip geriausia būdu pristaikyti prie situacijos. Galbūt e, komisija e, Galbūt komisija galėtų labiau orientuotis į rezultatą, ar siekia tą daryti ir galbūt taip ir yra atsižvelgiama į tas atitikties programas. Ačiū, kolegė Mets toliau. Danke, äh, Herr Präsident. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu angliškai. Tam, kad nebūtų masiškai uh, naikinami gyvūnai lygos protrukio atveju visoje Europoje. Galbūt reikėtų daugiau imtis labiau prevencinių priemonių, pavyzdžiui, galbūt sumažinti tą pramoninį ūkininkavimą, kuris yra irgi atsakingas už lygų plėtimą. Tad norėčiau užduoti klausimą komisijai, kaip gyvūnų sveikata ir gerovė yra integruoti į tvarumo koncepciją pagal Europos žalėjį kursą. Bei antras klausimas, jūs kalbėjote apie gyvūnų pervežimus, e, judėjimus, ar galbūt jums e, susidaro toks įspūdis, kad kontrolės e, valstybėse narėse yra įgyvendinamos pakankamai gerai. Ačiū, kolega Būda. Ačiū. Jūs taip pat kalbėjote ir Afriko, afrikinį keulių marą. Norėčiau pasitarauti, kokiu priemonių galima imtis individualiais atvejais. Aš norėjau jūsų dėmesį atkreipti į uh, hipotezę, kad e, ši lyga masiškai ims plisti. Ar komisija turi atitinkamų pajėgumų tokių gyvūnų deginimui, nes jų negalima bus užkasti? Nepakanka tokių užsikrėtusių gyvūnų užkasti, mano manimu, tai yra netinkama priemonė, jeigu kalbame apie naują viruso protrukį. Pavyzdžiui, mes kalbame apie tai, kad e, paukščių gripas yra Lenkijoje paplitęs jau kurį laiką. Taip pat e, pasitaiko e, mėsos, užkrėstos mėsos Rumunijoje, tai kodėl nebuvo sunaikinta mėsa toje vietoje, kur įvyko lygos protrukis, kodėl buvo laukta, kad ta produkcija paplistų po sąjungą. Aišku, būtų labai gražu rodyti įvairias priemonės popieriuje, bet vargu bau ar to pakanka, jeigu jos nėra įgyventinamos. Kolega Rusen. Dank u wel, voorzitter. Dėkuoju. Niderlanduose ūkininkams susidaro įspūdis, jog deleguotieji teisės aktai viską sukomplikuoja ir gali paralyžiuoti ūkininkų veiklą. Turiu e, omenyje, pavyzdžiui, e, prekybą galvijais. Ir e, yra numatytas 30 dienų karantinas tose teisės aktuose, jeigu aš teisingai e, supratau. Tuo tarpu mūsų nuomonė tas 30 dienų karantinas nėra e, būtinas e, dalykas, nes e, man atrodo, kad dabar situacija jau yra normali ir nereikia specifinio e, regula, reguliavimo. Galbūt jūs galėtumėte pateikti konkretesnių komentarų dėl e, e, tų 30 dienų karantino veršiams. Ar, ar tai tikrai būtina? Ačiū, jeigu daugiau nėra norinčių klausti. Žodį suteiksiu ponui Van Giuoten, prašome atsakyti klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai atsakysiu į kolegų iš Airijos klausimus. Ko siekiame ko visi siekia, tai yra likviduoti tuberkuliozę Airijoje. Šiuo metu yra dvi valstybės narės, kuriuose situacija akivaizdžiai negera. Mes norime padėti Airijai. Dėl to skiriame daug finansinių išteklių Airijai, kad būtų likviduota tuberkuliozė. Viena iš jūsų paminėtų priežasčių tai yra tas judėjimas, daug to judėjimo, galvijų judėjimo. Pirmininkas, nevyksta vertimas į vokiečių kalbą? Tok. Yeah, Tok. Now, yeah. okay. Okay. Sakiau, kad Gerbiamas parlamento narys pažymėjo pats vieną priežastį, būtent galvijų judėjimas ūkiuose. Tai yra viena iš priežasčių, galbūt ne vienintelė, bet viena iš priežasčių, dėl kurios labai sunku yra likviduoti tuberkuliozę Airijoje. Daugiau nei 10 milijonų metų pastaraisiais metais per metus mes skiriame Airijai, siekdami padėti uh, tuberkuliozės likvidavimui. Ir mes ir toliau tęsime šias pastangas. Tai, ką mes darome, yra grindžiama gairėmis, mokslinėmis gairėmis, taip pat įvairiomis e, ES finansuojamomis e, likvidavimo e, programomis, taip pat pasitelkiame atitinkamus teisės aktus, kuriais reglamentuojami įvairūs bandymai, tie testai. Mes žinome, kad atitinkami teisės aktai įsigalios ne dabar, tik tai ateinančių metų balandį, kai galvijų bandos buvo tikrinamos per pastarį pusmetį, nereikėjo jokių individualių uh, Um, atveju, kad būtų reikėję gyvūnus kažkur tai perkelti ar pervežti. Jeigu, pavyzdžiui, mes kalbame apie kitą regioną, tai tuomet išimtis gali būti taikoma iki vienerių metų. Aš nesileisiu dabar į visas šitas detalės, bet esu pasirengęs susitikti su jumis ir jūsų ūkininkais, siekiant išsiaiškinti, kaip galima būtų toliau mūsų programomis padėti, nes mes ir toliau finansuosime Airijos likvidavimo programas ir 20 metais. Bet vis tiek mėginsime aiškintis, kaip galime padėti airijos ūkininkams, kuriems uh, tikrai reikia likviduoti tuberkuliozę. Man atrodo, kad mes visi siekiame šių tikslų, visos veterinarijos įstaigos Airijoje. Dabar dėl likvidavimo programos. skirtos mėlynojo milnajam liežuviui, milno liežuvio lygai. Yra 24 serologiniai tipai. Europos Sąjunga yra paveikia kai kurie tipai, ne visi, toli gražu ne visi. Prancūzija pasižymi vienu ar dviem serologiniais tipais, tad turime užtikrinti, kad vakcinavimo programos užkirstų kelią mėlyno liežuvio lygos plitimui, nes praeitėje tai buvo milžiniška epidemija, prasidėjusi Prancūzijoje, paplitusi į Niderlandus ir Belgiją, bet vakcinavimas mums padėjo išgelbėti ūkininkus nuo labai rimtų nuostolių. Mes tęsime ir tolesnės reikalingos pagalbos teikimą mūsų ūkininkams tam, kad užkirstumėm kelią destruktyviam uh, šios lygos poveikiui Europoje. Turint galvoje klimato kaitą, greičiausiai vis labiau šiaurės, šiaurinė Europos Sąjunga patir šios lygos poveikį. Dabar dėl ryšio tarp gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės, be abejo, kad jis egzistuoja, dėl Be kitako žaliojo kurso mes kalbame apie strategiją nuo lauko prie stalo, tačiau šis ryšys nėra įtvirtintas šiame reglamente. Ir tai buvo viena iš mano pirmųjų prezentacijos skaidrių. Reglamente nėra nieko susijusio su gyvūnų gerove. Gyvūnų gerovės klausimai apskritai bus sprendžiami pagal strategiją nuo lauko prie stalo, kurią komisija dar pateiks iki vasaros. Toliau afrikinis keulių maras. Tai yra tikrai didelė problema. Atsakydamas į klausimą, gal vėliau atsakysiu į šį klausimą, kadangi pristatinėsiu pagal kitą darbo atvarkės punktą situaciją dėl afrikinio keulių maro ES. Tad aš e, esu įsitikinęs, kad e, išgirsite atsakymą į savo klausimą mano kitoje prezentacijoje. Aš e, nieko konkretaus nežinau apie 30 dienų karantiną verš, veršiams Niderlanduose. Mes galime apie tai pasikalbėti vėliau. Noriu, kad būtų visiškai aišku. Uh, Šių taisyklių siekis yra viską supaprastinti, išlaikant aukštą kartelę ES gyvūnų sveikatos rytyje. Mes e, plataus masto reglamentavimą apjungiame į porą teisės aktų. Mes šitą darbą darėme su valstybėmis narėmis ir norime ir toliau teikti joms pagalbą, norime užtikrinti aukštą sveikatos standartą ir mes norime padėti toms valstybėms, kurioms kyla problemų siekiant mm, tų standartų, aukštų standartų, kaip antai Eirijai dėl tuberkuliozės ir kitoms šalims dėl kitų lygų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Ačiū už diskusiją. Kolegė Maginės dar norėjo kažką pasakyti. First, thank you very much. Um... Pirma, Dėkuoju už tokius detalius atsakymus. Noriu tik ką patikslinti. Aš e, džiaugiuosi, kad e, e, jūs komentavote to, tuos aspektus ir aišku, reikėtų čia atsižvelgti į mūsų nugastavimus, tačiau kalbant apie finansavimą 2,7 milijonai buvo skirti Ailijai e, ir 5,420 metams, 14 sena suma. Ir e, šiaip finansavimas turėtų didėti, o ne mažėti, tačiau aišku, biudžetas susiduria su apkarpimais dabar, tad e, aš tikiu, kad jūs galit susitikti su visomis interesuotomis pusėmis, visais atstovais ir rasti patį tinkamiausią sprendimą. Kolega Kelegan, bet tik labai labai trumpai, kad nebepradėtumėm nuo dialogo. E, labai trumpai, tikrai. Džiugu girdėti tos paaiškinimus, bet nemanau, kad nuogastavimus tai mm, kaip nors palengvina. Uh, E, ūkininkų. Čia, čia ne mums parlamento nariams tai yra opiausias dalykas, bet ūkininkams, nes e, tie, kas dirba maisto produktų gamybos rytyje ir joje kelia tą problemą. Jeigu iš tiesų e, bus šitiek tikrinimo numatyta, tuomet bus tikriausiai daugybė bėdų, keblumų e, ir, ir, ir nuostolių netgi patirta tiek e, nacionaliniu mastu, tiek ES, nes matyt aptikimo e, rodiklis bus žymiai mažesnis, jeigu iš tiesų bus e, tokio platos masto veiksmai, ypač turint galvoje išnaikinimo programas nepagreisto masto galim pateikti skaičius jums. E, kiek žinau, Airijoje kaip tik yra tendencija į viršų negu kad žemyn. Ir norime išnaikinti tuberkuliozę Airijoje ir darysime viską, kad sukurtume tokią programą, kuri atitiktų specifinę Airijos situaciją, uh, kuri, kuria būtų atsižvelgiama į tai, į tą faktą jūsų minėta, kad 5-6 kartus yra perkeliamas gyvūnas kur nors iki jo paskerdimo, tai tą ir bandysime spręsti. Kągi, ačiū. Dar kolega Flanagan. Bet ir vėlgi tik labai labai trumpai. Just uh, want to say it's great to have such support. Norėtumėm, kad šis pasiūlymas, kurį GUE frakcija pateikė, būtų paremtas, nes iš tiesų naudos iš jo labai nemažai. Ačiū. Kaip žinote, koordinatoriai dviejų mėnesių terminą prieštaravimams teikti mm, pratese, taigi diskutuoti galima bus ilgiau šiek tiek. Dabar pereikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovu dėl afrikinio keulių maro. Žinote tikriausiai, kad keletoje valstybių narių, kaip kad Bulgarijoje, Rumunijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje aptikta atvejų ir vakar sužinau, kad e, aptiktas atvejis buvo net ir 12 km iki mano gimtosios šalies sienos, tad panašu, kad e, nuolat girdėsime dabar žinių apie vis naujus keulių maro protrukius, o pasiekmes tikrai yra gana rimtos. Na, bet pakalbėsime apie tai vėliau. Dabar situacija mums ir nušvies vėl ponas Van Goetemas, komisijos atstovas. Ačiū. So, the, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, svarbu dar kartą pakartoti, kokia yra padėtis dėl šio viruso, kokia bendra padėtis, kokia tarptautiniu mastu padėtis, kokia ES padėtis, kokia mūsų sėkmės istorija iki šiol. Ir uh, mūsų tas garsusis, kaip su to mūsų garsiuoju šuoliu. Ir e, komisija, aišku, jau daug metų deda pastangas prasdama šitą problemą. Aišku, dabar aš labai detaliai nekomentuosiu, tačiau e, kuomet šis virusas užkrečia, gyvūnus, tai mirties procentas yra beveik 200 procentų. Ir tai yra labai svarbu šios krizės valdymo požiūrių, nes nes labai svarbu suprasti, jog nėra vaistų, nėra vakcinų ir laukiniai šernai čia yra labai svarbus vektorius. Tad e, kol jie nešios tą, tą virusą, e, tol bus tų e, problemų, nes kiti gyvūnai e, neperdoda to viruso. Kaip į, į Europą pateko ta lyga, jinai labai paplitus Afrikoje buvo, kaip jūs e, žinote. Te. Afrikoje buvo plačiai e, paplitusi ir, ir tos plėtimas taip pat buvo susijęs ir su pašarais, su tarptautiniais e, reisais, su uh, maisto produktais, Yra taip pat buvę atveju, kuomet e, užkrestų gyvūnų e, mėsa buvo naudojama pašarams Gruzijoje, pavyzdžiui, ir po truputį dėl šitų dalykų užsikrėtė e, šernai ir per, per šernus buvo užkrestos keulės ir buvo užkresta mėsa. Čia pirmieji atvejai būtent taip e, prasidėjo prie pasienio su Lenkija ir Lietuva ir pas, paskui matote, kaip ta lyga plyto mėno po mėnesio ir matėte, kaip e, e, visas regionas buvo apimtas e, Europos Sąjungoje ir, ir A Azijos e, regione 18 metų pabaigoje Tas virusas atsirado Kinijoje ir iš Kinijos jisai išplyto visoje e, Pietričių Azijoje iki šiol. Visa, visa pietinės Azijos dalis, kaip matote, dabar yra jau užkresta šito virusu. Kokia padėtis yra ES šiais metais? 20. Matote čia žalias zonas, žalius taškus tam tikrus. Tai yra zonas, kur yra užkrėstų šernų. Ir e, gel, geltoni, geltonos zonos yra ūkiai, kurie yra užkrėsti. Matote, e, Estijoje, Latvijoje yra smarkiai užkrėstų vietovių prieš keletą metų. Aišku, tose valstybėse labai mažai laukinių šernų yra, tad tas, to, to, to viruso paplitimas dabar yra pakankamai žemo lygio, bet Estijoje, pavyzdžiui, iki 14 metų buvo 1300 ūkių. Užvestų dabar tik tai 130 maždaug. Ir aišku, imtasi e, e, priemonių siekiant apriboti to viruso plitimą ir užkirstas kelias dabar laukiniams gyvūnams patekti į tų ūkių e, teritoriją. E, Aišku, toks, e, tokiuose e, valstybėse kaip e, Rumunija, pa, pavyzdžiui, nesimama pakankamai priemonių dar atskiriant laukinius gyvūnus nuo ūkio ir todėl Rumunijoje tas virusas pakankamai uh, smarkiai paplytęs, jis išplyto taip pat į Vengriją, Slovakiją, į Ukrainos pusę, kur taip pat irgi yra daug e, laukinių šernų miškuose. Matote taip pat ir Belgijos pietuose tokių smulkių pažymėtų zonų ar taškų, nes čia taip pat miškuose e, yra apsikrėtusių gyvūnų. Ir Belgijos institucijos savo laiku ir kartu su Prancūzijos institucijomis ėmėsi e, griežtų priemonių ir užtą dabar to, to viruso praktiškai ten nebėra. Taip pat e, praeitais metais Čekijos Respublikoje buvo imtasi e, griežtų priemonių. Ir e, taip pat vakarų Lenkijoje, netiek toli nuo Vokietijos e, sienos, buvo užkristų e, e, vietovių, kaip, kaip mes e, sužinojame ir kodėl būtent ten atsirado, aš paskui pakomentuosiu. Bet Čekijos Respublika praktiškai eina lygiai tuo pačiu keliu kaip, kaip Belgija dabar. Čia toje lentelėje jūs e, matote statistinius e, duomenis, matote kaip e, melino, melinas, melinoji kolona, kaip čia, kaip plyto tas virusas tarp naminių gyvūnų, taip pat kaip jis plyto Rumunijoje, Danojaus deltoje ir paskui išplyto į e, Ukrainą, tas virusas per Rumuniją pateko į Ukrainą. Toliau Čekijos Respublikos e, pavyzdys, nes e, e, Čekijoje buvo taip pat kaip ir Belgijoje, kaip, kaip Lenkijoje. Turbūt dėl žmogiškojo faktorio paplito tas virusas ten, nes kažkaip per tuos kanalus buvo uh, galbūt per maisto produktus, per dešras ar panašiai e, už, buvo užkrėsti šernai. To ne, neturėjo būti ES, bet vis dėlto įvyko tai. Ir e, paskui tai buvo nustatyta, buvo imtasi priemonių, kad e, medžiotojai nebemedžiotų tose vietovėse. Tuo metu dar nebuvo labai aišku, kokios tiksliai buvo tos vietovės, todėl kad laukiniai šernai juda, migruoja ir mūsų ekspertai vėliau nustatė tikslės zonas, kur e, buvo užsikrėtusių gyvūnų, tie gyvūnai buvo e, paša, pašalinti pašalinti, kol nespėjo užkrėsti e, kitų gyvūnų, nukenksminti buvo. Ir e, vienas, viena iš labai svarbių e, institucijų, kurios užsima šitais klausimais užduočių, yra e, surinkti užsikrėtusių um, gyvūnų lavonus ar, ar e, jų liekanas, kad e, per, per, per jas dvieselena, kad ne, ne, nepaplistų dar labiau tas virusas. Čia matote taip pat e, tos lygos plitimą už užtvarų ribų, nes Belgija iš pradžių statė užtvaras pietvakariuose Belgija tai darė siekdama apsaugoti Prancūziją ir siekdama užkirsti kelią, kad lyga nepaplistų Prancūzijoje. Prancūzija iš savo pusės taip pat statė tas užtvaras prie e, Belgijos sienos, e, siekdama užkirsti kelią lygos e, plitimui. Nes aišku, tas, tas virusas, ta lyga turi labai neigiamų pasiekmių ne tik tai, pasiekmių ne tik tai gyvūnams, bet ir prekybai. Toliau Vokietijos vakar, vakarinė dalis, pirmieji atvejai čia buvo patvirtinti lapkarčio viduje ir mes e, iš karto nusintėme e, skubios pagalbos e, grupę veterinarų, tai yra ekspertų, ekspertų grupė iš valstybių narių. Jie e, dirba laboratorijose, institutuose ir puikiai supranta, kaip tokie procesai gali vykti ES ir jie paskui pateikė rekomendacijas, kaip, kokiu priemonė imtis, kad lyga neišplystų labiau. Ir dabar Jų e, rekomendacijos puikiai žinomos tarptautiniu mastu ir e, tuo būdu mes ir toliau e, tas priemonės taikome, siekdami apriboti lygos plitimą ir dėl tų priemonių ir dėl prekybos sektorėje taikomų teisinių priemonių dabar lygos naujų protrukių nėra. Aišku, lyga gali pradėti sklysti dėl neteisėtų e, veiksmų, dėl pažeidimų. Kokias, kokie yra susidariusios situacijos, e, kokios yra pasiekmes. Visų pirma, šitas e, virusas kelia grėsmę mūsų e, gyvulinkystės visam sektoriui ES ir netgi tarptautiniu mastu ir tai daro taip pat e, labai didelį įtaką prekybai, nes yra pribojama prekyba su e, praktiškai visomis valstybėmis. Tai ypač liečia ir Šiaurės ir Pietų Ameriką, taip pat e, reikia pasakyti, kad Aust Australija ir kai kurios kitos e, valstybės kol kas dar nesusidūrė su šita problema, nes buvo imtasi labai grįžtų e, priemonių. Tad jeigu pažvelgtume į poveikį prekybai, mūsų, tai galiu apibendrinamas pasakyti, jog mėsos produktams, mėsos produktų sektoriuje 260 milijonų keulių buvo paskersta ES, tai e, maždaug po milijoną per dieną praktiškai. Praeitą savaitę mes e, surengėme Berlyne kom, kom, konferenciją, aš paskui dar pakomentuosiu e, detaliau, tačiau Na, kad įsivaizduotumėt maždaug kokia padėtis, e, nes e, ki, ki, Kinija, pasak Kinijos 27, e, ki, Kinijai pritruko 27 milijonų tonų mėsos dėl, dėl, dėl to poveikio. Būtent 27 milijonų keulienos, tonų keulienos tiek, tiek Kinija, Kinija, pasak Kinijos trūksta šitos e, mėsos šiais metais. Nes Kinija perka daug kiaulienos iš Europos e, Sąjungos ir e, pirmą kartą e, pirm, pirmieji pranešimai dėl e, Kinijos pasirodė rūpiučio mėnesį ir paskui mano aptariamos priemonės buvo taikomas praktiškai visur pasaulyje. Kitos e, in, iniciatyvos, tad e, reikia pasakyti, jog e, kai mes uh, Pastebėjome, jog šis virusas plinta netoli nuo ES sienų. Mes iš karto iškėlėme iniciatyvą užtikrinti stebėseną, laukinės gamtos stebėseną ties ES sienomis, taip pat pateikė apie naujausią mokslinę informaciją, ėmėmės taip pat kai kurių teisėkuros priemonių, E, konsultavomės su medžiotojais, sustiprinome sienų kontrolę ir e, organizavome informacijos kampanijas. Pasienio regionuose taip pat dirbame su veterinarais dėl, dėl to, kokių skubiai priemonių reikėjo imtis. Taip pat e, e, aktyvavome tarptautinę platformą e, gyvūnų sveikatos su pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija, siekdami užkirsti kelią Afrikos e, afrikinio keulio, keulių, keulių marui matote, kad e, dar yra tokia juoda zona Europoje, tai yra Baltarusija. Nes e, Baltarusija netikė jokios informacijos apie epidemiją, apie jos e, plitimą, tuo tarpu daug e, užkrestų gyvūnų iš Baltarusijos patenka į Lietuvą, į Lenkiją ar į Latviją. Ir aišku, šita problema turi taip pat būti sprendžiama. Ir praeitą savaitę mūsų komisijos narys susitiko su Baltarusijos e, ministru atsakingu šią sritį. Per žalę savaitę Berlyne ir e, pasikeitė informacija apie tai, kokiu priemoniu reikėtų kovojant su e, E, šitą epidemiją. Mes iš savo pusės užtikrinam visą reikalingą skaidrumą. Ir e, paskui mes galėsime, jeigu jūs pagėdausite, išplatinti šitą pranešimo medžiagą. EFSA taip pat čia suvaidino labai svarbu vaidmenį. EFSA nesenai uh, paskelbė uh, rekomendacijas, kaip institucijos, įvairios institucijos turi um, kovoti su uh, epidemija. Mes regionalizuojame dabar Europos uh, sąjungą ir čia šitos uh, spalvos žemėlapyje reiškia, jog kur, raudona zona yra ta, ta zona ar tos zonos, kur uh, epidemija atsirado dėl laukinių šernų ES ir kur virusas iš laukinių gyvūnų pateko į ūkius. Toliau yra rausvos zonos, tai tos rausvos zonos yra zonos, kur, kur tik tai laukiniai šernai yra užkresti. Ten e, ūkiai e, spėjo imtis priemonių, e, saugos ir e, virusas nepateko į, e, į ūkius. Tač, toliau e, mėlynos zonos yra zonos, kuriuose virusas yra, tačiau tai yra tik buferinės zonos. Nes e, tose zonose, kai tik tai bus identifikuoti užsikrėtę šernai, tuomet e, tose zonose, jeigu, jeigu yra randama negyvų šernų ar, nušau, ar nušautų e, e, šernų, jie turi būti privalomai tyriami laboratorijose. Nes e, jeigu ne, nebus stabdomas lygos plitimas tose uh, tose zonose, tai e, e, mėlynose zonose tai yra labai svarbios zonos, nes jeigu tos e, ribojančios priemonės ten netaikomas, tai viskas gali išplysti e, toliau. Ir tos zonos ypač svarbios mūsų, mūsų prekybai. Na, o visos kitos zonos yra tokios zonos, kurios gali laisvai prekiauti ir gali eksportuoti <clears throat> į trečiasias valstybės keulieną. nes Kanada, Australija, Naujoji Zelandija pripažįsta mūsų tą regionalizavimą. Aišku, kol kas dar ne visi mūsų prekybos partneriai pripažįsta, bet šios valstybės yra e, svarbios mūsų partneris. Ir jos, e, aišku, jeigu tik tai bent vienas užsikrėtęs šernas bus rastas Vokietijoje, jos tuomet tos valstybės uždraus mėsos kiaulienos importą iš, iš Vokietijos. Du kartus e, per mėnesį mes e, apdarojame naujausius e, duomenys ir atnaujiname informaciją, kurią pateikiame mūsų eksporto partneriams iš trečiųjų valstybių. Matote, kad tai yra nedėlė zona E, rausva ir melina Belgijoje, matote kokios spalvos Lenkijoje. Visa tai yra komisijos tinklalapyje. Aš minėjau tą e, e, veterinarų skubios pagalbos komandą. Jūs matote, kokiose valstybėse ta komanda lankėsi, kur jinai padėjo ne tik valstybėms narėms, bet ta komanda lankėsi taip pat, jeigu jos buvo prašoma. E, jinai taip pat e, vyko ir į trečiasias valstybės, pavyzdžiui, į Serbiją. Buvo at, at, at, atliekamas e, auditas, tikrinimas, e, siekiant išsiaiškinti, ar yra laikomasi numatytų priemonių. GF TAD Čia tai yra susiję ne tik tai su ES, bet su visu Europos kontinentu. Tai yra tarptautinė bendradarbiavimo platmė. Ir nuo 14 metų mes dirbame su vyriausiais veterinarais iš visų e, valstybių ir įmamės priemonių e, laukinių šernų Um, užsikrėtusių laukinių šernų kaip vektoriaus kontrolės uh, požiūrių. Mes taip pat du kartus per metus rengiame ministerinio lygmens uh, susitikimus, ministerijų lygmenių susitinkame su valstybių narių atstovais, su žemės ūkio ministrais ir aplinkosaugos ministrais valstybių narių, nes laukiniai gyvūnai šiame kontekste yra labai svarbus. Paskutinis e, posėdis vyko Sofijoje praeitų metų rugsėjo mėnesį. Ir e, žalios savaitės paraštėje praeitą savaitę Berlyne penktadienį mes surengėme specialią konferenciją kurioje dalyvavo ne tik iš Europos dalyvių, dalyvavo Korejos, Japonijos ministrai, iš, iš viso daugiau negu 25 ministrai buvo, dalyvavo Žemės ūkio komisaras, aišku, aš e, taip pat dalyvavau ir e, tai buvo labai aukšto lygio konferencija kurios tikslas buvo aukščiausio politinių lygmenių paskleisti informaciją apie pavojus tokių e, epidemijų ir delegacijos iš tikrųjų buvo labai aukšto lygio, aukšto lygio atstovai siunčiami ir e, ta patalpa, kurioje vyko konferencija, netgi buvo truputį per maža pagal dalyvių skaičių, net ne visus galėjom priimti iš tų, kurie norėjo dalyvauti. Aš e, paminėjau maisto saugos problemą taip pat ir e, aš sąmoningai minėjau šį aspektą, nes e, Azijoje maisto saugos aspektas bus labai aktualus ir jis jau buvo aktualus. Uh, nes e, Kinijoje yra 500 milijonų keulių ir pusė jų jau, jau žuvo dėl, dėl lygos. Tai, e, tokių keulių, kurios, kurios gal, galėjo praeitįje laisvai judėti Kinijoje dabar tokių nebėra, nes buvo e, imtasi priemonė, bet apskritai priemonės turi būti taikomos tarptautiniu lygmeniu ir labai sunku yra sukurti e, vakciną, kuri tiktų visiems regionams. Vietiniu lygmeniu tą galima padaryti, tačiau tokią vakciną, kuri tiktų visur pasaulyje, kurie apimtų didelės e, zonas, tai yra labai sunku e, praktiškai įgyvendinti, e, taikant tas priemonės laukiniams šernams ir todėl laukiniai šernai lieka labai svarbus vektorius lygos sklydimą. Ir aišku, mes turime dėti daugiau pastangų, mokslinių tyrimų srityje ir keistis patirtimi ne tik tai Europoje, bet ir už Europos ribų. Mes e, ne vieną kartą esame minėję, jog veiksmų turbūt įmamasi tarptautiniu mastu, pasauliniu mastu. Aš jau minėjau Ameriką ir Šiaurės ir e, Pietų. E, toje konferencijoje dalyvavo atstovai iš abiejų šitų e, kontinentų ir e, buvo aptarti regionalizavimo klausimai, siekiant užtikrinti, kad e, prekyba galėtų vykti iš tų regionų, kurie neužkrėsti, e, buvo siekiama sustiprinti pasitikėjimą e, partneriais. Pagrindiniai iššūkiai šios ryties išdėstyti čia, šiame puslapyje. Vienas iš kalbėtojų praeitos savaitės toje konferencijoje. Minėjo e, vieną ūkio Kinijoje atvejį, ūkio, kuris yra izoliuotas, kur aplinkui nėra laukinių gyvūnų. Žmonės yra visiškai dezinfekuojami prieš patekdami į teritoriją ir galbūt e, Kinijai tai, yra, tai, tai bus ir toliau tik vienintelis būdas užtikrinti apsaugą ir toliau e, gaminti keulieną tose regionuose, kur yra laukinių šernų ir kur gali būti jų kontaktas su e, naminiais gyvūnais. Aišku, kiti žingsniai yra svarbus, turi būti padedama valstybėms narėms ir mano direktorate taip pat daug darbuotojų užsima tuo, padeda valstybėms narėms kovoti su šita e, epidemija ir siekia, kad e, lyga būtų nugalėta kaip galima e, greičiau ir kad būtų bendradarbiaujama, tad tiek būtų apie keulių marą, dabar keletą žodžių apie paukščių gripą. Paukščių gripas vėl prasideda, jau buvo minėta tai šiandien vieno iš parlamento narių. H5N1 pirmą kartą paplyta. Pa, pa, E, gruodžio mėnesį už kai kurios valstybės užsikrėtė Slovakija, Lenkija, Rumunija, Ček, Čekija. Paskui per smulkiose ūmėse, ūkiuose atsirado e, šita lyga Turkijoje H5N1. E, tas virusas ten pateko iš Rusijos šiaurės Ir čia net keleto štamų e, kombinacija buvo. E, čia susijungia ir rusiškas štamas, ir afrikinis e, štamas. Ir, per, per gyvūnus, paskui tai ta, ta lyga ėmė plysti į pietus, jūs matote, galbūt ir nelabai gerai matosi e, gel, gel, geltoni taškai, e, matote Ukrainą, e, Lenkiją, Rumuniją, Čekiją, e, nes ten tas virusas buvo aptiktas ir viskas vyko pagal e, maždaug tokią pat tvarką tokia pat tvarka, kaip kad anksčiau e, kalbėjom. Visa šitą informaciją yra mm, prieinama e, parlamento nariams ir mes, e, kaip ir praeitėje, imsimės panašių priemonių dėl šio viruso. Kol kas žmonės, kiek žinoma, nėra apsikrėtę šito virusu. Dėkuoju uždėmesi. Für diese umfassende äh, äh, Präsentation zur afrikanischen. Äh, labai ačiū už šią išsame prezentaciją skirtą afrikiniam keulių marui ir HPAI. Dabar kolegos, kurie norėjo užduoti klausimus, prašom kolegė Sandera. Dėkuoju už šį labai išsamų pranešimą. Jūs atsakėte į labai daug klausimų, kur, kurie mums kyla e, šitą temą. Aš e, galiu taip pat e, patvirtinti, jog žemės ūkio sektorius mano regione, aš esu iš Prancūzijos rytinės dalies, tai yra visai netoli nuo sienos su Belgija. Vienas iš pagrindinių klausimų, kurie mums kyla, yra klausimas, ar tie už, tos užtvaros, kurios buvo pastatytos, yra vis dėlto veiksmingos, nes e, atrodo, kad jos turi padėti. E, bet norėčiau jūsų e, nuomonės šito klausimu. O apskritai kalbant, tai aišku, ūkininkai yra sunerime. Aišku, jiems visiškai nereikia tokios papildomos krizės, nes jie susiduria ir taip su įvairiomis problemomis žemės ūkio sektoriuje. Na ir dar pratesiant uh, E, komentarus apie Prancūzijos rytinę dalį, bet tai galioja ir, ir kitiems regionams ES. Mūsų regione iš tikrųjų yra per daug laukinių šernų, jų populiacija yra per didelė ir tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių ta lyga e, plyto. Ar Europos komisija numatantis veiksmų e, šituo klausimu ir jeigu taip, tai kokiu? Kolega Bušman. Ja, Dank, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos atstovė, ačiū Jums už pasisakymus. Nuo septintų metų Europos šalyse paplitęs keulių maras, jis yra labai užkrečiamas net ir užšaldytoje mėsoje ir perdirbtuose produktuose, pavyzdžiui, kaip dešroje, tas virusas išgyvena, taip pat ir dirboje. Tikrai labai nedaug reikia užsikrėsti. Deja, iki šiol neturime vakcinos. Kodėl epidemija paplito Azijoje? Prasta hygiena, pernelik didelės gyvūnų populiacijos ir jų vežimas tolimais atstumais. Visa tai yra ir ES Tad mano klausimas būtų toks, kokias priemonės numato komisija siekiant sustabdyti šį virusą, skatinti populacijos atsigaivimą, tačiau neišleidžiant iš akių gyvūnų apsaugos. Lygiai tas pats pasakytina ir apie paukščių gripą ir atitinkamas priemonės. Ačiū, kolega Demo. Благодаря, господин председател. България е една от страните. Ačiū, pirmininkė. Bulgarija taip pat, tiksliau, Bulgarija priklauso prie tų šalių, kurios yra labiausiai paveiktos afrikinio keulių maro. Po pirmo epidemijos protrukio iki šiol buvo likviduoti 203 tūkstančiai arba 15 procentų visų Bulgarijoje auginamų keulių populacijos. Mums aišku, kad reikalingos bendros europinės priemonės tam, kad e, tokios prevencinio pobūdžio priemonės, kad sustabdytumėm šį plėtimą. Galbūt komisijoje galvojama apie vienodus standartus, kai kalbame apie griežtesnės e, taisyklės biosaugumo srityje. Ir galbūt e, yra numatomos lankstesnės priemonės e, paveiktiems regionams. Dėkoju. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas komisijos atstovė, iš tikrųjų manau, kad tema šita yra pakankamai svarbi ir dėje kuo toliau, to jinai darosi svarbesnė. Ir kaip bebūtų gaila, kiek daug bedirbtų e, ir komisijos žmonės, ir valstybės narės, bet jeigu prieš šešis metus buvo problema tik tai keturiose šalyse ir jinai buvo tik tai prasidėjusi, tai šiandieną jau turim 12 ES šalių. Na ir kai kuriuose šalyse, tame tarp ir mano šaly Lietuvoje, ir kaiminėse Latvijos šaly, Lestijoje yra praktiškai visa teritorija užimta. Ir atsitiko tai, kad praktiškai tie smulkus ūkiai iki šimto ūkių, iki šimto keulių, jie negali išgyventi, E, negali įdėkti e, visas gamtosauginės reikiamas e, prieš afrikinės priemonės ir todėl jie nutraukė tą veiklą. Ir praktiškai lieka tik tai stambus didėjai ūkiai. Ir tai, žinoma, labai blogai, pasitraukia smulkus gamintojai ir taip toliau ir pakeisti, na, netiek daug yra alternatyvų. E, na ir e, aš esu iš tos vietovės, kur prieš šešis metus buvo užkasta 20 tūkstančių keulių, tai iš tikrųjų vaizdas yra na, neapsakomas ir e, žinoma, tos priemonės, kurios vyko iki šiol, jos konkrečių rezultatų, na, galima sakyti, kad sumažino, bet galima sakyti, kad ir įsiplėtė. Ir labai liūdna, kad pavyzdžiui ir mano tom, reiškia, objekte Tai priežasties taip ir nebuvo nustatyta, iš kur ta priežastis. Ir buvo vabžiai tyriami ir taip toliau, ir po šiai dienai priežasties nėra. Tai iš tikrųjų manau, kad paliktas klausimas medžiotojų savieigai, medžiotojai nenori patelių šaudyti. Ir iš tikrųjų matau, manau, kad jeigu mes nesurasim e, būdo, reiškia, e, e, labai tinkamo, reikia kalbėti apie vienodą medžioklių, medžioklių taisyklių reguliavimą. Ačiū. Vielen Dank. So man kann es natürlich auch machen. Ne? Aišku, ir taip galima daryti, kalbėti ignoruojant pirmininką, bet e, dabar žodį suteiksiu kolegijai McIntyre. Uh, thank you, Chair. Um, this is my... Ačiū pirmininkė. E, tai yra paskutinis mano pasisakymas komitete. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą, ačiū už galimybę kalbėti. Afrikinis keulių maras Ir galbūt nustepsite, kad Junktinė karalystė ir mano regione mes Buvome labai smarkiai paliesti 2001 metais snukio ir nagų lygos. Šeši milijonai galvijų turėjo būti likviduoti. Ir, ir mes puikiai suprantame, kas gali nutikti tokiais atvejais. Tad jeigu aš jums pasakysiu, kad pavyzdžiui, Dymo a, miške dirbantis a, miškininkas. A, jis susiduria su tokiomis šernų rūšimis, kurios yra labai e, retos, netgi retesnės kai, už kai kurias pandas. Tai aišku, kad e, miškininkas e, supranta, kad e, tokia populiacija nėra tinkamai kontroliuojama. Ir net nepaisant bet kokių biosaugumo priemonių, vis tiek tie šernai laisvai bėgioja. Tai kaip, kaip užkirsti kelią tiem šernams patekti į ūkius. Aišku, kad tie šernai vis tiek, jie bėgioja visur, palieka didžiulę betvarkę visur, bet e, aišku, kad jeigu bus užkretimų, tai paliesta bus absoliučiai visa populiacija. Tai aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį, kad situacija yra labai rimta ir norėjau paklausti komisijos, ko kita vertus bus imamasi, kad būtų išsaugota šernų populiacija irgi. Man atrodo, aš galiu pasakyti visų vardų. Mums visiems labai gaila, kad tai buvo paskutinis jūsų pasisakymas šiame komitete. Ehm, ir dėja, jūsų šalis pasitraukė iš ES sausio 31. -ąją. ponė pirmininkė, komisijos nary. 2007-aisiais komisijai buvo suteikti įgaliojimai padėti Ukrainai ir Baltarusijai. kovojant su afrikiniu keulių maru. Norėčiau pasteirauti dėl bendradarbiavimo su Ukraina ar jis geras, ar gaunate aktualių ataskaitų iš šios šalies, nes buvo vienas momentas, kai komisija atsisakė dėl atitinkamos buferinės zonos sukūrimo prie šiaurės sieno. Tad norėjau pasirauti dėl dabartinės situacijos ir taip pat norėčiau pasirauti dėl padarytos pažangos, kuriant vakciną. Ar galite ką nors pasakyti? O dabar dėl um, to, ką pasakė Airijos atstovė ir esą dėl to, kad mes eksportuojame užkrėstą paukštieną. Norėčiau patikinti Jūs, kad veterinarinės tarnybos Lenkijoje įgyvendino visas reikalingas priemonės Paukščiai buvo likviduoti ir pašalinti pagal atitinkamas taisyklės. Mes taip pat ir sukūrėme atitinkamas zonas 30 km spindulių nuo protrukio centro. Tad tikrai tenka apgalėstauti dėl to, ką Jūs pasakėte, esą iš Lenkijos yra eksportuojama užkrėsta mėsa. Ir taip pat norėjau pasiklausti komisijos atstovo dėl HP, H5N1 viruso likvidavimo ir dėl atitinkamų e, apsaugos zonų ar tvorų sukūrimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai nenorėčiau polemizuoti su ką tik kalbėjusią kolegę, bet tiesiog konstatuoju, kad Rumunijoje turime užkrėstos mėsos iš Lenkijos. Paukščių gripų užkrėstos mėsos, tai nenoriu čia visiškai kaltinti niekuo kažkurios šalies, bet taip yra. Ir komisijos narys Andriukaitis teigė, kad mums reikia um, atitinkamų buferinių zonų ties sieną su Ukraina. Uh, ar, ar ir tai bandyti sulaikyti problemą, bet mm, Rumunija, nepaisant to, vis tiek susiduria su šia problema. Ir nežiūrint to, kad tikrai labai aukšti standartai yra numatyti. Paukščiai, kaip žinome, skraido, taip jau yra ir ganėtinai sunku čia imtis kokiu nors priemonių. Tai kas yra daroma po to, kaip tinkamas virusas? Kodėl negalima pagalvoti apie tokį variantą, kad, kad tuos gyvūnus tiesiog degintume, o ne užkasinėtume? Uh, reikia pasirūpinti tuo, kad tas virusas neatsirastų vėl pas mus po keleto metų, netgytų. Kolega Hoisling, ponė pirmininkė, tikrai nenoriu jūsų ignoruoti e, ir laikysiuosi man skalbėti, kalbėti skirto laiko. Mm, manau, kad turime tiesiog konstatuoti tą faktą, kad šios problemos sulaikyti neįmanoma. Uh, yra regionų ES, kur jau dešimtmečių dešimtmečius egzistuoja afrikinis keulių maras ir turime kažkaip prie to prisiderinti, nes tikrai nėra problemos sprendimas dabar kažkokias tvoras kur nors e, statyti, nes galima lygiai taip pat užsikrėsti ir per išmestas maisto atliekas, pavyzdžiui, nebūtinai nuo, nuo gyvūnų, dėl vakcinavimo. Ar ES iš vis neinvestuoja į tai, kaip galima priemonę, ar, ar kaip yra, nes žvelgiant ilgalaikę perspektyvą, tai yra vienintelis turbūt sprendimas. Kaip sakote, dabar vos ne kaip, kaip atomenės elektrinės reikės e, saugoti keulės ir, ir, ir kažkokio apsaugos priemonių dėl jų imtis. E, minėjote tą Kinijos e, situaciją, bet tikrai taip jau yra, mes turime priimti tai, kad, kad keulių maras e, egzistuoja šitas afrikinis ir tvorų statymas, e, kažkur aptverimas kažkokiu zonu nepadės. Dėkoju, kad laikėtės ir kalbėti skirto laiko. Dabar kolega Kučmiuk. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti komisijos atstovui už tokį išsamų situacijos pristatymą dėl keulio frikinio maro ir paukščių gripo. Ir iš tiesų reikia labai rimtai pasižiūrėti į šias problemas, su kuriomis susidūrė ir Lenkija. Aš atkreipčiau dėmesį į štai kokius dalykus. Kalbant apie afrikinį keulių marą, nuo 2014 metų per pastarosius šešerius metus mums pavyko sukaupti užtektinai ekspertinių žinių, reaguoti bent jau greitai, e, nėra uždelsiama reakcija. Ir Europos komisija imasi labai mm, spėriai regionalizavimo priemonių e, ir, ir įtraukdama zonas į apkrestų teritorijų sąrašus, bet nežiūrint to, išbraukti iš to sąrašo neskubama. Arba perkelti į sąrašą tų zonų, kur taikomos tam tikros suvaržymo priemonės. Uh, O baigdamas dar norėjau paminėti ir paukščių gripą. Lenkijoje apie 10 atvejų buvo aptikta 2019 metų pabaigoje, bet dabar diskutuojama apie didelius sukius. 105 tūkstančiai paukščių buvo sunaikinti Bet ar, ar Europos komisija ketina kaip nors kompensuoti patiriamą žalą ūkininkams? Dėkuoju ir dabar dar ponėme genės. Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymą. Manau, turėtume būti dėkingi už tai, kad Europos komisija tikrai ganėtinai aktyvi ne tik Europoje, bet ir pasauliniu mastu šiais klausimais ir nereikėtų to priimti tiesiog e, kaip savame suprantamo dalyko mm, Tačiau visgi situacija dabar tampa labai rimta ir reikia kalbėti ir apie, mm, ne vien tik tai apie lygos protrukį, bet ir apie tam tikras saugumo priemonės ir keblumus, su kuriais susidurėma, e, kalbant apie laukinius gyvūnus, kuomet e, ūkiai kur nors visiškai šalia jų, apgyven, jų gyvenamų zonų egzistuoja. E, dabar štai iš Kinijos grėsmė didžiulė dėl koronos vadinamo viruso. Irgi kelia nerima, ar situacija kaip nors gerėja, blogėja ir yra kokių nors žinių. Thank you very eh, much, Mr. President. Pone Donata. Mm, dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau paklausti komisijos atstovo dviejų klausimų. Uh, Pirmiausiai, dėl viruso išnaikinimo. Ar tikrai reikia siekti nulinio rodiklio per e, e, tam tikrą laikotarpį, ar to paties skaičiaus siekti, e, kalbant apie šernų pačią populiacija. Aš kalbėjau su, su kai kuos iš Sardinijos, kur, kur ta problema yra tikrai aktuali. Tam tikra dalis šernų populacijos kelia rimtą grėsmę, kadangi galima nuo jų užsikrėsti ir kyla nemaža rizika aplinkai. Tad ar įmanoma tiesiog sumažinti tą pernelik didelę populiaciją šernų. Į tai galėtų labiau krypti dėmesį komisija. Ir be to galima juos ir mm, medžioti, nors žinoma, galbūt žaliųjų partijos e, tam priešinasi kaip priemoniai E, tačiau, kai šitokia grėsmė kyla, tuomet reikia kaip nors pasverti tą biologinės įvairovės interesą ar kitus. Thank you very much. Um, uh, thank you so much for... Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū už išsamų pristatymą. Noriu kai kuo pasidomėti tiesiog iš smalsumo gal. Uh, viename iš, vienoje iš jūsų skaidrių yra duomenys pateikti apie maisto, apie pašarų um, sektorių. Nežinau, kaip yra um, su Kinija, Kinijos kontekste, kaip reikėtų e, apie tai kalbėti, bet man tikrai rūpė tas uh, pašarų aspektas. Dėkoju. Dėkoju pirmininkui, taip pat dėkoju ir komisijos atstovui už tokį tikrai nerimą keliantį šiaip jau pristatymą. Ačiū Dievui, Austrijoje nesusidurėm su šia problema, bet vis dėlto turime europinį kokį nors požiūrį pritaikyti ir kalbėdami apie galimą medžiojimą e, šernų e, Tai būtų tikrai jau tarp valstybinio masto tikriausiai veiksmai ir nėra taip jau paprasta. Nėra toks jau paprastas dalykas. E, informuotumo kampanijas e, dėrėtų pradėti, manau, valstybėse narėse. Dėl paukščių gripos savo laiku tas buvo daroma. Ir Rumunijoje, Lenkijoje, Vokietijoje jau įvairūs seminarai buvo organizuojami ties sienomis taip pat reikėtų griežčiau kontroliuoti, o taip pat visos valstybės narės turėtų veikti iš vien ir keliautojai, turistai, bet taip pat ir medžiotojai turėtų būti labiau informuojami apie esamą situaciją, kad e, tokių pristatymų nebeturėtumėte daryti artimiausioje ateityje. Ačiū. Baigėme klausimų raundą dabar ir žodį vėl suteikiu ponui Van Goeten, kad sureaguotų ir atsakytų juos. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug klausimų buvo užduota man. Pradėsiu nuo paskutinio informatumo didinimo kampanijos skirtos e, keliautojams ir kitiems asmenims. Išnaikinimo programos gali būti pristatomos valstybėse narėse, net jeigu ir neaptikta ten protrukių lygos. Mes raginame valstybės narės vykdyti tokią veiklą ir remiame ją, finansuojame ją. Jeigu kas nors iš jūsų, pavyzdžiui, vyksite į Vokietiją, tai e, bet kurioje stovėjimo aikštelėje ties autostradomis autobanais, autobanais pamatysite e, atitinkamus plakatus e, įvairiomis e, kalbomis apie šią problemą. Ir tą finansuoja Europos Sąjunga. Daugelie valstybių narių galima skirti tas lėšas. Jeigu jos yra investuojamos, mes jas kompensuojame, jeigu norima didinti informatumą apie problemą ir kalbėjau jums taip pat ir apie GFTA iniciatyvą, mm, kurią ir pasaulio kurią ir e, FAO e, taiko ar numato ne tik ES, bet ir visoje Europoje šalis gali vykdyti tokias iniciatyvas, galima vadovautis tiesiog pavyzdžiais iš kitų valstybių narių ir iki 100 procentų lėšų galima gražinti. Ta yra svarbu tikrai žinoti, nors žinoma, ne visada visi yra taip jau pasigilinę į teisės aktus. Tačiau jeigu yra įmanoma užsikrėsti, e, jeigu yra įmanoma, kad gyvūnas užsikrečia nuo e, išmesto kur nors sumuštinio, e, tikrai tą svarbu yra paskelbti ir apie tai reikia visiems žinoti. Yra valstybė narių, kur yra įtariama, jog e, infekuota mėsa, užkrėsta mėta, mėsa galbūt nelegaliai yra gabenama ar ją prekiaujama yra. Taigi informatumas ir jo didinimas yra svarbus momentas. Lygiai taip pat ir oro uostuose, kai yra protrukiai kokiu nors lygų. Kolegos iš Junktinės karalystės minėjo tą. Yra įvairūs plakatai, švieslentės įrengiamos um, su informacija keliautojams apie tai, kad, pavyzdžiui, nederėtų mėsos, pieno ar kumpio e, vežtis e, iš kitur į Europos Sąjungą. Ir yra ir oficialus kontrolės reglamentas įsigaliojęs e, šiems dalykams tikrinti augalų sektoriuje irgi atitinkamos nuostatos galioja. Norime ir augalus apsaugoti deramai. Žinau, kad ne visos valstybės narės adekvačiai ir išsamei taiko tas nuostatas, tačiau jos egzistuoja. Ir e, tos lygos, kurios e, būna, kad e, paplinta Mm. yra minimos įvairiose informacinėse kampanijose, taip pat ir augalų kontekste. EFSA labai aiškiai pasisakė dėl tvorų ar buferinių e, zonų neišspręsios problemos nebus taip, kad tuomet lyga nebebus toliau platinama. Todėl mes ir nebuvome už tokį sprendimo variantą. Kaip nors aptverti e, vienos valstybės narės laukinius gyvūnus, e, atskirti nuo kitos. Čekijoje, e, Belgijoje mūsų patarimu buvo imtasi panašių priemonių. Prancūzija tam tikrą zoną irgi buvo aptvėrusi, bet tai, kaip priemonė veikia tik labai pavieniais atvejais, tik e, esant labai nedideliam dar lygos e, protrukiui. Prancūzija su Belgijos institucijomis e, tuo metu susisiekė dėl tų aptvertų zonų. Nes reikia žinoti visada apskritai, koks virusas, koks vektorius, jeigu ne, neturi šių dalykų identifikavęs, nežinai, tai nieko neišspręsi. Ir jeigu mažinama populiacija kur nors nedidelėje zonoje, tuomet tai yra veiksminga. Ir Lenkija ir Vokietijoje panašiu būdu mėginta spręsti problemą, užkirsti kelią lygos plitimui. Tačiau, kalbant didesniais masteliais, jau tokiu būdu lygos nesulaikysi, taip mano Refsa ir mes. Medžiotojai, žinoma, gali reikšmingai prisidėti prie problemos sprendimo. Tačiau e, tai dar ne viskas ir. Lenkijoje ar Belgijoje, Čekijoje pasigirdo visų pirma toji nuomonė, kad e, reikia tiesiog eiti, imti ir, ir e, sumedžioti tuos šernus. Bet vis dėlto miške turi likti šernų populiacija. Turi būti leista ją ir atsigaus, atsigauti ir tai reikalinga vien tam, kad matytum, kiek smarkiai plinta lyga. Ta kartais labai sunku paaiškinti ir, ir yra ne vienas ministras, būtent iš tų valstybių narių, kuriuose lyga yra aptikta, kuris jums pasakys, kad labai sudėtinga šią priemonę įgyventinti. Medžiotojai medžiodami tuos gyvūnus gali netgi kaip tik lemti dar didesnį išplitimą lygos. Tada mėginama, aišku, aptikti, kur yra tas virusas, kur vektorius, kiek čia galima ką aptverti. Bet jeigu tą infekuotą populacijos dalį aptveri, tai 100 procentų e, tų ten esančių šernų be abejo mm, žus iš dvies, tačiau labai svarbu yra e, surinkti dvieselieną ir sunaikinti. Nes jeigu to nepadarai, kaip kad buvo Belgijoje prieš 4-5 mėnesius, ir vėl aptinkamas um, virusas, kadangi ir dvieselienoje jis uh, yra vis dar. Jeigu yra aptinkamas kuriame nors miške tas virusas, tuomet reikia iš tiesų nebesertinti prie tos teritorijos, aptverti ją, nebeleisti niekam joje veikti. Tai buvo padaryta ir Čekijoje, Belgijoje, tikimės, kad ir Belgiją galėsime netrukus paskelbti lygos neapimta zona, o Lenkija bendradarbiaudama su Vokietija irgi masto panašiai. Dabar vėl dėl medžiotojų. Bendraudai, bendraujame su Europos medžiotojų asociacija ir kitomis. Abi asociacijos ir mm, praėjusią savaitę Berlyne buvo su mumis susitikti atvykusios praėjusiu metu pabaigoje su žemės ūkio ir aplinkosaugos ministrais e, kalbėjomės ir mėginome paaiškinti, kokį svarbų vaidmenį galime priskirti medžiotojams šios problemos sprendimo kontekste. Dabar dėl koronos viruso, kaip žinote, jis plinta iš Kinijos ir šį rytą pasaulio sveikatos organizacija buvo susirinkusi, komitetas um, atitinkamas šiandien po piet dar mm, svarstys situaciją, ką galima rekomenduoti kaip priemonės siekiant e, užkirsti kelią viruso plitimui. Sardinijos situacija yra visiškai kitokia negu kitur Europos Sąjungoje. Kitaip čia plinta epidemijos, todėl e, situacijos nelyginčiau e, Sardinijoje ir Europos Sąjungoje esančios. Bet be abejo, viskas, ką darome, yra skelbiama mūsų svetainėje, visą tą informaciją galite rasti. Tai tikiuosi tikrai, kad nereikės tokių nerima kelinčių pristatymų daryti ateityje. Ačiū. Dar kolega Būda papildyti norėjo savo klausimą, jeigu teisingai suprantu labai trumpai. Aš ne, neklausti norėjau, bet tik atsiprašyti kolegų iš Lenkijos. Ta mėsa, apie kurią kalbėjau, iš Vengrijos buvo, ne iš Lenkijos. Kągi, tuomet ir šitą dalyką dabar išsiaiškiname. Ačiū komisijos atstovui už dalyvavimą aptariančios du mūsų darbo atvarkės klausimus. Manau, ir toliau dar skirsime užtektinai dėmesio jai ir turėsime skirti, nes žemėlapis akivaizdžiai rodo, kokia rimta situacija. Dabar 12 darbo atvarkės punktas - mūsų komiteto kelionė komandiruoti į Prancūziją praėjusiu metu spalio 28-30 dienomis vadovavo mm, ponas Dorfmanas, kolegė Sander, kolegė Deserf, kolega Deserf taip pat prisijungė. Mm, įvairūs e, sektoriai buvo aptariami su įvairių sektorių atstovais susitikta ir paprašysiu dalyvių tos komandiruotės pristatyti trumpai situaciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, kaip jau buvo pasakyta, per tas tris dienas e, kalbėjome apie įvairius sektorius Prancūzijos žemės ūkio, pradėjome kelionę Lyone, pabaigėme Strasbūre. Taigi vien ir atstumai ganėtinai dideli mūsų buvo sukarti. Ir temos paruoštos labai puikiai minėtų kolegų, kolega Šeremede Kerme ir kolegė Sandar mūsų. Noriu jiems nuoširdžiai padėkoti už pasišventimą tos kelionės metu ir už pačią kelionę. E, susitikome su įvairiomis, pavadinčiau, ekscelencijomis Prancūzijos žemės ūkio Šarolija, susitikome su Mm, mėsos sektoriaus atstovais, paskui e, lankėmės vindarystės regionuose, e, su sūrio gamintojai susitikome ir e, su Strasbūro ūkininkais, ir, kuris yra mums labiau pažįstamas. Su įvairių organizacijų atstovais kalbėjomės, pavyzdžiui, Konte regiono atveju tikrai įspūdį padarė tai, kad tiesiog ko netobulai yra organizuojama visa gamybos grandinė ir sukūriama žymiai daugiau tokiu būdu pridėtinės vertės joje. Su gamybininkais, su ūkininkais kalbėjomės įvairių jų sutikome, jie be abejo daug kalbėjo apie būsimą žemės ūkio politiką, apie muitus, kuriuos aptarinėjome šį rytą, mm, apie muitus numatytus JAV. Um, jautenos e, sektoriaus atstovams rūpėjo Merkosur klausimas. Aš nebesiplėsiu daugiau čia, tiesiog noriu labai padėkoti dviems e, tiems kolegoms ir sekretariato darbuotojams, kurie kartu ruošė kelionę. Ji buvo tikrai labai sklandi, įdomus pokalbiai mūsų laukė. Taigi puikus darbo rezultatas. Ačiū. Herzlichen Dank. Äh, Ačiū Herbertui Hoffmanui už apžvalgą, ačiū visiems dalyvavusiems. Ar yra pastebėjimų, ar yra noro, ką nors sakyti, kolegos, matau, kad ne. Tuomet baigiame šį darbo atvarkės klausimą, einame prie 13-ojo skirto pereinamojo laikotarpio nuostatoms ehm, dėl 21 metų paramos iš atitinkamų fondų. Kaip žinote, tai yra nepaprastai svarbus e, pranešimas, mes siekiame greitos pažangos, tad iš karto žodį suteiksiu pranešėjai kolegijai Katainen. Prašom, aštuonios minutės. Thank you, Chair, dear colleagues. Uh, I'd like to thank you. Dėkuoju, mėly kolegos. Noriu padėkoti už galimybę dirbti šituo labai svarbių klausimų. Šitie dalykai, apie kuriuos kalbame, už šiek tiek mažiau negu devinių savaičių taps realybė mūsų ūkininkams. Jiems labai svarbu e, yra užtikrinti stabilumą ir saugumą. Ir e, kalbant apie BŽP reformą, Tai aišku, ūkininkai puikiai žino, koks yra naujo reglamento turinys ir e, žino, kad dar praeis keli mėnesiai, kol tos nuostatos įsigalios. Ir e, vasarą jau e, pradėta, invest, pradėta teikti finansavimą ūkiams, tad labai svarbu, aišku, tai, kai bus tos naujosios taisyklės gyveninamos. Mums taip pat reikia greito ir veiksmingo sprendimų prieimimo proceso. Ūkininkai turi žinoti iš anksto, kas e, jų laukia. Aš manau, kad e, šis, dėl šio pranešimo bus e, balsuojama balandžio pabaigoje, paskui dirbsime su pirmininkančia Kroatija trilogose, bet nepriklausomai nuo mūsų ambicijų, aišku, mes ne visą procesą kontroliuojame, nes daug kas priklausys nuo darybų dėl DFP darybų. Aš e, noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už veiksmingą bendradarbiavimą šitais e, klausimais, mėly kolegos. Mano pranešimo tikslas yra įtraukti ir atspindėti kaip įmanoma daugiau jūsų pasiūlymų, kurie buvo pastaruoju metu pateikti ir todėl keitimasis nuomonėmis su jumis man yra labai svarbus dalykas. O kalbant apie e, pranešimo projekto turinį, tai aišku, e, komisijos e, e pasiūlymas toliau taikyti e, senas taisyklės e, naujam finansavimui mums atrodo būtų geras e, dalykas, bet mes turime galvoti, ką daryti tuomet, jeigu būtų mažiau e, lėšų numatoma. Mes turime ginti savo pasiūlymą dėl DFP ir e, negalime sutikti su tuo, kad finansavimas būtų mažinamas. Aš e, taip pat noriu pabrėžti, kad perinamo laikotarpio nuostatos taip pat yra pakankamai politinis dalykas ir šiame kontekste mes taip pat turime galvoti ir kalbėti apie žaliojo kurso pasiekmes. Mes, mano nuomonė, negalime tuo pat metu įgyvendinti dviejopų reformų. E, tai būtų per daug e, ūkininkams ir, ir, ir kitoms interesuotams pusėms. Su e, suinteresuotomis įvairiomis pusėmis prieš keletą savaičių mes buvome susitikę Beje, ir e, kaip mes žinome, komisija siūlo vienerius e, metus ir tai atrodo vis mažiau realistiška. Aš manau, galime sutikti su vienais e, metais, vienu metu perinamai laikotarpiu tik esant tam tikroms sąlygoms. Laikinusios nuostatos turi būti įgyvendytos iki 20 metų pabaigos, tad mes turime užtikrinti taip pat reikalinga laika planų parengimui e, ir, ir numatyti šešių e, mėnesių laikotarpį komisijai patvirtinti tiems e, planams. Mes turime užtikrinti, kad ši labai svarbi reforma, BŽP reforma būtų tinkamai gyvendinta ir mes turime pasitikėti DFP darybininkais, nes turi būti pavasarį pasiektas priimtinas uh, visiems sprendimas. Tai svarbu ne tik tai žemės ūkio sektoriui, bet ir visai Europos Sąjungai ir jos veikimai. Mūsų pasiūlymai yra pateikti ir mes norėtume, aišku, kad e, perinamasis laikotarpis būtų išplėstas iki dviejų metų. Aš norėsiu išklausyti ir jūsų nuomonę to klausimu. Toliau, dėl patobulinimo, dėl finansavimo, aišku, mes negalime sutikti uh, su komisijos siūlomu e, finansavimo mažinimu. Vairose srityse mes turime žiūrėti į kaimo plėtros programas ir į tai, kaip e, e vyksta komisijos tvirtinimo procesas tų programų ir čia terminai taip pat yra labai svarbus aspektas. Aš noriu sužinoti, aišku, jūsų nuomonę šito klausimu taip pat. Toliau e, antrojo ramščio valstybės turi galimybę, remdamėsi dabartiniu, dabartiniu DFP lygmeniu, padidinti konfinansavimo procentus ir e, užtikrinti, kad e, naujose programuose būtų atsižvelgiamai aplinkosauginius tikslus ir tam reikės tam tikro prisitaikymo. Aš manau, kad Dėl e, pereinamosios nacionalinės pagalbos turėtų būti laikomasi senųjų taisyklių. Ir mes taip pat e, turime užtikrinti <clears throat> paramą ūkininkams ir kitiems e, naudos gavėjams pereinamojų laikotarpių. Mes taip pat turime parengti sąlygas pereimui prie naujos BŽUP, e, stiprindami techninę paramą, kad e, padėdami valstybėms narėms parengti strateginius e, planus laiku. Tai yra aktualu ir perinamo laikotarpio plotmėje ir apskritai visos BŽUP reformos plotmėje. Ačiū kolegijai Katainen. Pirmiausia, išklausysime šešėlinius pranešėjus pailiui. Kolega Amaro, minutė 30. Muito obrigado. Bom, eu queria também sublinhar. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, norėčiau grįžti prie bendradarbiavimo su e, pranešėja ponė Katainen. Bendradarbiavimas buvo labai konstruktyvus ir aš e, dėkoju už tai pranešėjai. Tiesą pasakius, mūsų pozicijos yra panašios su pranešėja pagrindiniais aspektais. Pone Katainen dabar išvardino tuos aspektus. Aš norėčiau tik tai grįžti prie E, visos šitos ryties priklausimo nuo DFP aspekto. Grįžti prie šitos sąsajos. Aišku, tai gali teikti ir tam tikro optimizmo mums, siekiant paspartinti darybas dėl DFP. Tačiau, kaip ir buvo pasakyta anksčiau, mes negalime sutikti su finansavimo mažinimu. E, E, ūkininkams. Ir e, BŽUP, tokia kokia yra dabar, turėtų galioti tol, kol, kol jinai bus reformuota. Ir e, iki to laiko mes neturėtume mažinti finansavimo, nes ūkininkams stabilumas labai ir numatomumas labai svarbu, Perinamasis laikotarpis siūlomas e, yra vienų metų, tačiau mes manome, kad būtų galima jį pratesti iki dviejų metų. Iš principai tik, mums tiktų vienų metų pasiūlymas su galimybė pratesti dar metams. Kolegė Gilera. Dėkuoju. Poniai Katainen už konstruktyvų bendradarbiavimą ir už įvairių posėdžių rengimą, kur mes tikrai gerai padirbėjome. Aš e, norėčiau pasakyti, jog mums yra asmenės svarbos dalykas ginti BŽUP tinkamą finansavimą ir mes neturime atsisakyti savo pozicijos. Tie e, komisijos pasiūlymai mažinti finansavimą nėra priimtini ir mes ir toliau kovosime, kad e, finansavimas nebūtų mažinamas. Toliau terminai. Vienerių metų E, paremasis laikotarpis nėra e, re, re, realus dalykas. Mes nežinome, kodėl komisija taip e, tai, tai siūlo. Aš manau, kad mes turėtume siekti laikotarpį iki dviejų metų toliau vaisių ir daržovių sektorius bei veiksmų programos bei jų apribojimai 21 metais šios e, programos bus e, keičiamos vynos rytyje, e, bitininkystės rytyje. Bet aš, aš manau, kad čia taip pat reikia tam tikrų pokyčių. Toliau e, kiti aspektai, kurie susiję su e, regionais mes e, turime yra 118 regioninių organizacijų ir turime tai irgi atsižvelgti. Ačiū kolega Ropė. Mes pirmininkė, tai iš tikrųjų ir aš noriu prisijungti prie kolegų ir padėkoti poniai Elsi. Buvom susitikę ir labai gerai aptarėm, e, turim, kokias turim viltis šiam reglamentui. Liūdna žinoma, kad reikia šito reglamento, bet ko gero atrodo, kad jo metams tikrai neužteks. Na, lygiai taip pat e, tokia pati nuomonė, kad mes neturim sutikti su tais komisijos įrašytais skaičiais ir turim pakeisti į savo skaičius, kuriuos mes esam parlamente dar praeitą kadenciją patvirtinę ir šitą darbą tikrai reiktų padaryti. Taip pat, e, na, šiek tiek kelia abejonės e, kai kurie nauji pakeitimai, kuriuos nori komisija čia padaryti. Tai būtent pereimo prie ekologinio ūkio vietoj trijų metų padaryti metus laiko, tai praktiškai yra neįmanomi, neįmanomas laikotarpis. Lygiai taip pat komisija siūlo, kad būtų iš kaimo plėtros vykdomos nedalis programų, kurias nori valstybė narė pasirinkti, tos, kurios neturės pinigų, bet visas programas. Tai reiškia, kad e, valstybės narės nesuspės per metus įvykdyti ir tada pinigus reikės gražinti. Ir taip valstybė narė praras pinigus. Tai čia labai irgi svarbus aspektas, kurio mes turim nepraleisti. Taip pat manau, kad e, turėtų būti užtikrinti užtikrinta ir tiesioginių išmokų išorinė konvergencija. Komisija nesiūlo šito, šito dalyko, o kadangi tiek dabartiniam laikotarpiu, tiek e, naujam laikotarpiu yra pasiūlyta, tai ir čia, kad išlaikytą testinumą turėtų būti padaryta. Ačiū. Dank, kolegė David. Já jsem velice pozorně poslouchal paní Kolega David. Aš labai atidžiai klausiausi ponios Katainen ir jinai pasakė viską, kas yra svarbu. Jau vien, vien dėl procedūrinių priežasčių, dėl įvairių terminų vienerių metų nepakanka. Nuo pat pradžių reikia galvoti apie dviejus metus. Ačiū, kolegė Aguilar. Gracias, señor presidente. Gracias a la pone. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai. Mes beveik dėl visko sutarėme su e, pranešėja. Be e, laikinų pokyčių, kurie e, galėtų būti užtikrinami kai kuriuose sektoriuose, be kita ko ir vyno, mums reikėtų galvoti apie reformos testinumą. E, nes tai padėtų valstybėms narėms ir, ir, ir sektoriui e, valdant tą BŽUP reformą. Perinamo laikotarpio reglamentas turėtų galioti dviejus metus, kad būtų užtikrintas stabilumas. Uh, mūsų ūkininkams ir tame reglamente neturėtų būti minimi komisijos siūlomi skaičiai. Mes turėtume remtis e, parlamento skaičiais pasiūlytais dėl DFP. Aš e, noriu, aišku, kad e, DFP kuo greičiau būtų patvirtinta, e, bet kol kas darybos vis dar vyksta ir nuo to priklauso, aišku, ta reforma, bet beveik visais aspektais mes pritarėm pranešėjai. Ačiū. Vertėjai dar kartą prašo kalbėti truputėlį lėčiau. Toliau kolega Kokarės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, taip pat norėčiau padėkoti poniai Katainen ir jos e, komandai už e, puikią bendradarbiavimo dvasę. Mes taip pat pritarame tam, kad uh, yra labai sunku įgyvendinti viską, kas yra numatyta per vienerius metus. Aišku, per tos e, metus, kurie yra numatyti, turbūt atsižvelgiama į a, e, naują žalę į kursą, į kurį turi būti integruota ir BŽUP. Ir kadangi žalesis a, e, kursas numato ambicingus tikslus. Tai aš manau, kad e, aišku, mes galime bandyti viską įgyvendinti per vienerius metus ir jeigu suspėsime, tai labai gerai, bet jeigu ne. Tai dar kartą dėkoju už bendradarbiavimą. Ačiū. Yra dar daugiau norinčių kalbėti galbūt per vieną kartą visko per daug, aš perskaitysiu tuos, kurie paprašė žodžio. O tada pasisakys, ar pasakys tie, kurių nepasižymėjo. Kolegin Kavaješ, kolegė Andrieu, kolegė Kutsmuk, äh, Dorfman, Hitvegi, Tomaš, Tomašik, äh, Sojdrova, Alieva Veli, Ademov, Buda, De Castro, Jürgil und der Kollege Le Breton. Gibt's noch weitere? Ar ko nors nepaminėjau? Lavaček, taip? Gut. Dabar kolegė Tolerė. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju taip pat e, Elsi Katainen ir visai jos komandai už puikų bendradarbiavimą. Buvo malonu dirbti kartu ir daugelis e, kolegų e, tai šiandien pabrėžė. Yra keletas gana techninių aspektų komisijos pasiūlyme ir jie yra susiję taip pat su e, neiškumu, kaip kai kurie laikotarpiai bus susiję tarpusavyje, nes komisija nenumato e, perimo prie ekologinės žemdirbystės e, e, E, laikotarpiu ir nėra minimas penkių metų laikotarpis, bet reikėtų ne mažiau kaip penkių metų. Ir taip pat yra numatyta finansinė parama. E, tuo tarpu tie dalykai, e, apie kuriuos čia sukasi kalba, priklauso nuo skirtingų teisės aktų. Ir mes taip pat turėtume užtikrinti, kad prieinamasis laikotarpis būtų dviejų metų, be kita ko, kad gyventume žaliojo kurso tikslus. Trijų E, metų e, laikotarpis kaimo plėtrai taip pat yra e, per trumpas, be kita ko atsižvelgiant ir į ekologinę žemdirbystę. Ir kita vertus, jeigu vienoms programoms taikomas trijų metų laikotarpis, o kitoms penkių, tai taip pat komplikuoja dalykus. O vaisių ir daržovių sektorius taip pat, mano nuomonė, neturėtų būti traktuojamas kitaip negu kiti sektoriai. O dėl vyno sektoriaus, tai čia turėtų būti laikomasi tų datų, kurios e, tos trukmės, kuri buvo numatyta anksčiau. Kolega Kavaiš. Dėkuoju. Aš e, norėčiau pabrėžti, jog šis pernamo laikotarpio reglamentas yra labai svarbus siekiant e, padėti žemdirbiams ir užtikrinti numatomumą bei stabilumą. Uh, ilgesnis perinamasis laikotarpis, dviejų metų laikotarpis, man atrodo, būtų tinkamesnis dalykas siekiant tokio nuspėjamumo. Tai, aišku, susiję su visais minėtais aspektais ir su dabar įgyvendamomis programomis vaisių ir daržovių e, sektoriuje, nes e, šiame pasiūlyme šitie aspektai nėra e, iki galo išspręsti. Komisija Norėčiau grįžti prie programos prie kai kurių programų, prie programos pozei, e, kurioje numatyti apkarpimai. E, tai e, taip pat kelia E, problemų, tačiau šios programos kai kurie aspektai yra atspindėti net ir e, sutarties dėl ES veikimo sutartyje. Panas Andriju, kaip ir daugelis mano kolegų, aš norėčiau pabrėžti, kad reikėtų dviejų metų laikotarpio, nes e, tuomet iš tikrųjų būtų viskas aiškiau ir, ir, ir turime žinoti, kokia bus DFP ir taip pat reikia, kad būtų gyventi žaliojo kurso tikslai. Tačiau e, kalbant apie perimai laikotarpį, aš manau, kad reikia pabrėžti daugiamečių antrojo ramšio priemonių pratesimo aspektą. Mes turime parodyti, kad ES sutinka pratesti e, ir po 20 metų e, laikotarpiai. Ir taip pat reikėtų sektorinės paramos programų, kurios e, turėtų būti įtrauktos į e, strateginį e, ramstį. Ačiū toliau kolega Kučmiuk. Bardzo dziękuję pani Katainen za tak obszerną prezentację. Ačiū ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti poniai Katainen už e, išsamų pristatymą pranešimo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų. Ir aš taip pat pasisakyčiau už dviejų metų uh, laikotarpį, mm, kad būtų pratestas jis. Ir taip pat reikėtų daugiau lankstumo, kad tarp trijų ramščių būtų galima perkelinėti lėšas e, iki tam tikro procentinio rodiklio mes tą ir šiandien darome. Ir tos pereinamo laikotarpio nuostatos turėtų numatyti galimybę teikti ir nacionalinę paramą. Kaip ir, kaip ir yra numatyta reglamento 130737 straipsnyje. Ir parama turėtų būti išsaugojama E, ir ne, neturėtų būti griežtinamos sąlygos per tą laikotarpį. Toliau kolega Dorfmanas. Iš esmės pritariu tam, ką sakė kolegė Katainen. Manau, kad reikėtų daryti viską, kad šis reglamentas būtų kiek įmanoma labiau techninio pobūdžio. Tiesiog techninio pobūdžio, nes kitaip e, jau pereisim į politinių diskusijų lygį ir tai truks labai ilgai ir be to taip pat persidengs ir su diskusija, kuri jau tęsiasi keletą metų dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Suprantu, kad vis labiau mus spaudžia laikas, bet jeigu iš pat pradžių numatysim dviejų metų pereinamą į laikotarpį, tarp tai tada, ko gero, neužtikrinsime to, kad valstybės narės sparčiai imtųsi veiksmų ir stengtųsi e, kuo, kuo greičiau viską daryti. Penkerių metų laikotarpio negalėsime skaičiuoti nuo 22 metų ir taip toliau ir panašiai, tai man atrodo, kiek galima trumpesnį laiko tarpą pasirinkime. Ir jeigu po metų pamatysime, kad dar trūksta to laiko, tai tada ir pridėsime dar papildomus metus. Kolegai Dvičiai, kolegos, norėjau pabrėžti, kad tos pereinamojo laikotarpio nuostatos yra iš esmės tik dabartinės dabartinių nuostatų BŽUP pratesimas ir neturėtų čia būti jokių naujovių. Yra kai kurių teigiamų aspektų komisijos pasiūlyme, mm, kad e, kai kurios priemonės bus toliau tęsiamos, bet nereikėtų vien tik vadovautis 2014 metų logika ir metodika, nes e, daug kas dabar yra kitaip e, čia pristatoma ir, ir tikrai nepatinka mums ta mintis, kad galima tiesiog per naktį imti ir nuspręsti nebemokėti kažkurių išmokų. Todėl komisijos pasiūlymo bent jau tuo atžvilgiu negalėtumėm paremti. Dėkoju toliau kolegė Tomasič. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai labai svarbi ir kompleksiška tema, kadangi susijusi su bent keliais reglamentais. Negalime sutikti su pereinamu laikotarpiu iki 2021 metų, kaip siūlo komisija. Strateginių planų neįmanoma per tokį laiką parengti. Nacionalinės mokėjimo agentūros tikrai e, daugiau laiko norės kad galėtų prisitaikyti prie naujo, naujo reglamento nuostato. Taigi siūlytumėm 22 metus kaip terminą. Ir dėl pirmo straipsnio dar turėčiau pastebėjimų čia. Valstybės narės gali pratesti paramą, bet jeigu mm, yra nuogastaujama, kad jos negalės e, savo įsipareigojimų vykdyti, tuomet e, galima ir kitaip elgtis. Tai, man atrodo, čia reiktų subsidiarumo klausimą kelti. Toliau vieta, kur kalbam apie dėrybą susijusią su DFP. Pateiksiu dar savo ruoštų pasiūlymų. úvodní slovo a také mnoha kolegům s nimiž souhlasím. Děkuji, pane pirmininkė. Přechodná vnitrostátní pod... Iš tiesų jau buvo mm, pasakyta, kad e, nacionalinės paramos elemento čia trūksta per pereinamąjį laikotarpį. Ir jeigu tiesa tai, ką sakė pranešėja, kad tos nuostatos turėtų galioti ir per pereinamą laikotarpį, kurios galioja jau dabar, tai vadinasi, kad iki 50 procentų teikiama parama turėtų išlikti ar turėtų galėti išlikti. Jeigu bus ilgesnis pereinamasis laikotarpis, tada siūlyčiau numatyti ir didesnį lankstumo elementą valstybėms narėms. Dabar kalbant apie pačią trukmę, manau, kad reikėtų atsižvelgti į ūkininkų padėtį. Jiems norisi daugiau stabilumo, užtikrintumo ir dauguma jų dabar dar net negali pasakyti, ar vienerių metų pakaks. Bet tas terminas, termino klausimas tikrai turėtų būti mūsų prioritetas. Ačiū dabar, ponia Lieva Vilė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėjau padėkoti pranešėjai, poniai Katainen, už jos e, tikrai puikius organizacinius e, įgūdžius, už puikų darbą nuveiktą. Čia reikėtų pabrėžti, jog diskusija yra tikrai, tikrai plačiai užgriebinti ir būtent taip jie ir vyko, pranešėja visus suinteresuotusius subūrė kalbėtis tais klausimais. Na, mums turėtų labiausiai rūpėti ūkininkų padėtis ir jų stabilumo užtikrinimas, stabilumo visame žemės ūkio sektorijoje užtikrinimas. Sutinku su tais kolegomis, kurie kalbėjo apie nacionalinės paramos taisyklės. Nacionalinė teikiama parama, bent jau mūsų atveju, būtų tikrai labai svarbi, ypač kalbant apie labiausiai pažeidžiamus ūkininkus, pavyzdžiui, smulkiuosius ūkininkus. Ir neturėtumėm pamiršti, jog nacionalinė parama teikiama visiškai neturi jokio poveikio es biudžetui. Analizė rodo, kad tokios paramos teikimas rinkos niekaip neiškreipia, ir e, ne, nedaro žalos ūkininkų interesams. Todėl manau, kad labai svarbu yra turėti galimybę ir toliau nacionalinę paramą teikti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau taip pat padėkoti pranešėjai, poniai Katainen, už pristatymą pranešimo projekto. Ačiū už bendrą darbą ties juo ir prisijungčiau prie kolegų, kurie nerimauja dėl to, kad nacionalinė parama neminima pereinamo laikotarpio nuostatose, nes ta parama yra gyvybiškai svarbi kai kuriams valstybėms narėms, įskaitant ir Bulgariją, ir ta parama yra mokama labiausiai pažeidžiamiems ūkininkams. Jeigu jos neliks, tai turės nepageidaujamų pasiekmių - nemokumo atveju, veiklos nutraukimo atveju, taip pat kraustysis tiesiog žmonės iš kaimų kitur, ieškodami um, įsidarbinimo e, galimybių. Labai tikiuosi, kad e, bus pritarta šiems siūlymams. Ačiū, kolega Būda. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Aš irgi norėjau kalbėti apie nacionalinę paramą teikiamą pereinamojų laikotarpiu. Turėtų ilgiau išlikti galimybė teikti paramą pagal nacionalinės taisyklės. Nes ir tam tikrą prieštarą išvelgčiau, kuo daugiau lėšų yra skiriama žemės ūkiui, tuo geriau. Liktai taip mėgstama teikti. Bet kita vertus, valstybės narės negali deramai įsitraukti į tą veiklą, kad, kad ūkininkai liktų patenkinti. Tai turi būti aiškiai pasakoma, kad tai toji parama yra būtina ir tai nėra europiniai pinigai, tai yra pinigai iš nacionalinių biudžetų. Tai ką bendro turi Europos komisija ir nacionaliniai bankai ir ten esantis pinigai. Čia juk nacionalinis valstybių narių klausimas. Ačiū. E, dabar ponas De Castro. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai norėčiau taip pat, kaip ir kolegos, padėkoti poniai Katainen. Pritariu tam, ką jinai sakė ir taip pat pritariu, kad buvo labai konstruktyviai bendradarbiaujama. Dabar dėl problemų. Jeigu e, mums pavyktų patvirtinti per e, trumpą laiką, patvirtinti visus tris teisėkuros tai E, aktus, tai jie turės pradėti galioti. Aš nemanau, kad mes turėtume skubėti. Mums e, reikėtų, kaip kad nori dauguma, siekti dviejų metų perinamojo laikotarpio, o po to galime pradėti trilogus ir e, palikti pakankamai laiko įsigaliojimui, kad valstybės narės turėtų laiko viską tinkamai padaryti. Ačiū. Kolega Jurgil, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinia, naujasis programavimo laikotarpis reikš ir žymiai didesnį sudėtingumą. Tad dviejį metai pereinamasis laikotarpis būtų geriau. Kai dėl pernimo laikotarpio priemonių leidžiančių mums naudoti nacionalinę pagalbą. Tai yra paminėta 1307 reglamente. Šiuo požiūriu galvojame, kad pasiūlymas turėtų būti išplėsta šioje srityje. Lenkijos nuomonė pereinamasis laikotarpis reglamente šeštame straipsnėje yra pernelyg riboto pobūdžio. Lenkija galvoja, kad perinamo laikotarpio reglamentas vaisių ir daržovių srityje turėtų sudaryti sąlygas pratesti dabartinių reglamentų taikymą iki jų natūralaus galiojimo pasibaigimo, pabaigos. E, jeigu nebūtų perinamo laikotarpio reglamentų, tai sukeltų nerimą gamintojų organizacijoms, nes jos paprasčiausiai nespėtų pritaikyti savo programų. Ačiū kolega Lebretonas. Dėkuoju. Labai svarbu diskutuoti šito klausimu, perinamo laikotarpio nuostatų klausimu, nes uh, Tai yra skubiai spręstinos problemos. Galvodamas apie ūkininkus, tai aš galiu tik tai pakartoti tai, kas buvo pasakyta, nes atrodo, kad dauguma kolegų taip galvoja. Aš tik pabrėšiu tris e, aspektus, tris principus. Pirmiausiai, finansinis stabilumas. Mes turime užtikrinti, kad dabartinės taisyklės galiotų pereinamojų laikotarpių. Antras e, principas - lygybės principas. Vaisiai ir daržovės turi būti traktuojami kaip ir kiti produktai. Ir trečias principas - turi būti e, numatomi realistiniai laikotarpiai. Vieni metai tai yra nerealu, reikėtų daugiau, e, kad e, ūkininkai suprastų, apie ką čia sukasi kalba. Tai būtų teisinė nuspėjimumo klausimas. Ačiū kolega Lavačik. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti e, kolegijai Ars Elsi Katainen, o taip pat ir jos komandai už puikų darbą, nes iš esmės labai aiškiai išryškintos e, sritis, kuriuose reikia patikslinimų. Man atrodo, kad taip mes labai gerai galime reaguoti į nerimą keliančius dalykus ir daryti pažangą. Dabar dėl biudžetinio prognozuojamumo, dėl DFP, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas yra. Uh, susijęs su perinamojo laikotarpiu. Aš matau, kad labiau linkstama prie ilgesnio nei vienerių metų laikotarpio, bet žymiai svarbesnis dalykas yra kitas. Būtent mums reikia aiškumo dėl pereinamojo laikotarpio, ne vien tik tai kalbu apie sektorius ir panašiai, mes kalbame apie antrąjį sektorių ir apie tai, kas jau nuskambėjo čia. Būtent uh, perinamasis laikotarpis susijęs su valstybės pagalbos teikimo nuspėjamumu. Nes ko gero dabartinės valstybės pagalbos taisyklės, jos nustos galioti šiais metais. Ačiū kolegė Sander. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Noriu priminti, kad Europos parlamentas jau ne vieną kartą yra apibrėžę savo poziciją dėl DFP. Ir todėl mes prašome, kad e, e krizių valdymo rezervas būtų e, reformuotas ir kad e, bazinis kapitalas būtų šviežios lėšos 400 e, milijonų eurų ir plus BŽUP biudžetas. Aišku, šitie dalykai turi būti sprendžiami ir horizontaliame reglamente. Aš taip pat norėčiau paklausti ir teisės tarnybos, ir, ir sekretoriato, ar mes neturėtume dėl politinio nuseklumo ir teisinio nuseklumo e, įtraukti šio reglamento į, e, į pernai laikotarpio nuostatas. Ačiū. Baigiame pasisakymus. Dabar žodį suteiksiu komisijai ir daugiausiai tris minutės. Prašom, ponas Jar. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už greitai parengtą e, pranešimą. Mes esame pasirengę su jomis konstruktyviai bendradarbiauti, siekiant išspręsti bet kokias techninės problemas. Trys minutės. Tai reiškia, kad apsiribosiu tik tai keliais svarbiausiais politiniais aspektais. Tai yra DFP ir pinigai. Kaip žinia, kai mes pateikėme pasiūlymą, turėjome tik tai vieną atspirties tašką. Tai yra komisijos pasiūlymas DFP. Jūs tą matote, bet e, visi suprantame, kad kai tik tai bus sutarta dėl naujosios DFP, tas pasiūlymas turės būti pakeistas ir bus pakeisti tie skaičiai, kurie yra dabartinėme pasiūlyme, tais skaičiais, kurie bus numatyti DFP. Ir man atrodo, jūs visi tą paminėjote. Aišku, kad mes visi remiamės tuo scenarijum, kad DFP bus, bus sutarta dėl jos politiškai ir iki to laiko bus patvirtintas reglamentas, vyks techninis darbas, bet dėl to mes visi, nu kaip, sutarėme. Antras dalykas yra dviejų metų laikotarpis. Te galiu paraginti jūs svarstyti šį klausimą proceso pabaigoje, kai daugiau žinosime apie proceso tvarkaraštį, BŽUP reformos tvarkaraštį ir tada žiūrėsime, ar tai yra realistiška ar ne. Tai, ką pasiūlė komisija, tai yra vienerius metus, o galbūt e, yra būtina galvoti apie ilgesnį laikotarpį. Dabar dėl įsipareigojimų yra e, aplikos sauginių priemonių, antrasis ramstis, dar kartą pakartosiu. E, E, kodėl viską tai pasiūlėme? Nes galvojame, kad reikia numatyti kaip įmanoma daugiau DFP lėšų, kiek tik tai įmanoma strateginiams BŽUP planams. Nes būtent šiame kontekste daugiausiai bus pasiekta um, ambicijų ir tikslų klimato ir aplinkos srityje. Uh, dėl to mes sutrumpiname uh, ir tik tai dėl naujų įsipareigojimų, kuriuos valstybės narės su naudos gavėjais prisijėms iki 21 metų. Dėl nacionalinės e, pagalbos e, mes jos neįtraukėme nes jos nesiūlome reformoje. 20 metais baigsis valstybės pagalba, tad tokia logika yra grindžiamas mūsų pasiūlymas, bet taip pat suprantame, kad yra testinumo klausimas dėl reformos reglamento. Ir jeigu parlamentas nuspręs nepratesti e, pereinamojo laiko tarp nacionaliniai pagalbai, tai tuomet būtų logiška tą padaryti Ir šio pasiūlymo atžvilgiu. Dabar dar vienas labai svarbus techninis aspektas, kai kurie jūsų kalbėjote apie valstybės pagalbą ir iš tikrųjų yra taikomas atitinkamas valstybės pagalbos režimas ir bendrasis išimčių reglamentas, nuostatos susijusios su nacionalinėmis lėšomis ir tas mechanizmas nustos galioti 20 metais, gruodžio 31 dieną. Mes jau dabar norime, kad šis mechanizmas būtų pratestas iki 21 metų, kad būtų užtikrintas dėrėjimas su pernamo laikotarpio e, reglamentu. Baigiant suteiksiu žodį kolegijai Katainiai, paprašyčiau apsiriboti dviem trim minutėm. Ačiū, pirmininkė. Labai ačiū visiems už puikius pasisakymus, kurie pravers mūsų komandoje tolesnėme darbe, pavyzdžiui, kalbant apie klausimus susijusius su daržovėmis, vynu, žaliuoju kursu ar lygiai greta vykstančiomis programomis ir kitais klausimais, bet laikas labai spaudžia ir labai aišku, kad mums reikia jo papildomai, papildomai reikia jo ūkininkams ir nacionalinėms administracijoms, reikia to perinamo laikotarpio ir dėl to mes to ir prašome šiame teisėkuros procese. Pranešimo projektas bus pristatytas vasario 17 ar 18 pakeitimų terminas yra vasario 20. Balandžio mėnesį, mm, nuo balandžio mėnesio pabaigos mes e, norėsime pradėti darbą su pirmininkaujančia valstybe. Ačiū. Dėkojame kolegijai Katainenu, taip pat ir visiems šešėliniams pranešėjams už visą darbą. Taip pat ir toliau linkime jums visokiojopos sėkmės. 14 ir paskutinis darbo atverkės klausimas šiandieną yra skirtas Europos miškų strategijai. Mes nusprendėme pateikti pranešimą savo iniciatyvą kartu su Envi komitetu pagal 57 taisyklę pranešėjas yra kolega Savarma. Sarvama, prašyčiau trumpai pristatyti, daugiausiai skiriant penkias minutės, pristatykite svarbiausius dalykus. Praėjusią savaitę e, komitetų pirmininkų suigoje komisaras Timmermansas pasakė, kad Europos miškų strategija bus pristatyta šių metų rudenį. Tai tokia informacija jums. O dabar žodis yra suteikiamas kolegai Sarvama. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, kolegos. Miškai, miškininkystė ir apskritai miškų sektorius vaidina uh, svarbu vaidmenį ieškant tvarių sprendimų, reaguojant į nūdenos iššūkius. Miškai sudaro mažiausiai 43 procentus ES teritorijos. Miškų sektoriuje dirba mažiausiai 500 tūkstančių Europos piliečių tiesiogiai ir 2,6 milijonai netiesiogiai. Maždaug 60 procentų ES miškų yra privatus miškai. Maždaug prieš 30 metų įvyko Junktinėse valstijose prezidento rinkimų kampanija ir pagrindinis šūkis buvo, ar ekonomika yra kvaila? Bilas Klintonas vadovavosi tuo šūkiu. O dabar atrodo, kad tarsi klimatas esą kvailas. Bet kad sugebėtumėm reaguoti aplinkybės, mes turime suprasti, kad reikia subalansuotos miškų strategijos ir reikia suprasti, kad įvairiose Europos vietose aplinkybės skiriasi. Miškai skiriasi savo dydžiu, struktūra, bioįvairovė, valdymo požiūriu. Dėl to reikia atsižvelgti į tokius aspektus metus savos iniciatyvos parlamento pranešime dėl Europos miškų strategijos po 20 metų. Pirmiausiai pasikeitė e, apskritai globali aplinka po paskutinės miškų strategijos patvirtinimo 13 metais ir tai daro poveikį įvairioms politikos kryptims. Miškai turėtų būti sprendimo dalis, siekiant įgyvendinti vidaus ir išorės įsipareigojimus, CO2 mažinimas, Europos žalėsis kursas, e, tvaraus tvaraus vystimosi tikslai, Kyoto protokolas, Paryžiaus susitarimas. Tad miškai yra sprendimo dalis, jie ne problema. Antra, augantis e, politikos krypčių susijusių su miškų e, skaičiaus augimas. Tai sukuria atitinkamą politikos aplinką. Tai reiškia, kad reikia akcentuoti, jog miškų politika vis tiek išlieka e, valstybių narių kompetencijos sritis. Dėl to mums reikia stipraus, holistinio ir nepriklausomo požiūrio į Europos miškų strategiją po 20 metų. Mums reikalingas holistinis požiūris į miškų valdymą, kuriuo yra atsižvelgiama atsižvelgiama į didelis funkcijų spektrą, kurį atlieka miškai. Siekia taip pat atsižvelgti ir į aplinkos ir klimato ramščius. Miškai turėtų būti neatskiriama Europos žaliojo kurso e, dalis, nes kitaip, ponios ir ponai, pasakysiu labai aiškiai, Europos miškų strategija uh, E, bus tarsi subordinuota kitom strategijom. Taip neturi įvykti. Strategija turi būti tokia, kad leistų uh, E, veiksmingai koordinuotis, e, leistų sukurti strategiją su kitais sektoriais, kurie daro poveikį miškų valdymui. Miškų strategija taip pat turėtų tiesti tiltus tarp ES sektorinių ir nacionalinių miškininkystės politikos krypčių. Dalykinės žinios turėtų būti įtrauktos nuo pat pradžių, kuriant politiką ir tai leis užtikrinti, kad ta politika yra nuosekli. Tad savos iniciatyvos pranešimas akcentuo šiuos dalykus. Pirmiausiai, BŽUP svarba, miškininkystės finansavimo klausimai, o taip pat ir įvairios miškininkystės programos, bioįvairovės aspektai susijęs su miškais turi būti mūsų dėmesio centre, kai kalbame apie strategiją. Ir taip pat dėl jų reikės priimti sprendimą kartu su miškų sektoriaus dalyviais, nes jie vaidina labai svarbu vaidmenį, kai mes kalbame apie tikslus, kurį siekiame klimatos srityje ir aplinkos srityje. Klimato kaitos padarinių švelninimas turėtų būti vienas iš aspektų e, pagal strategiją. Nes matome, kad klimato kaita akivaizdžiai vaidina svarbesnį vaidmenį. Mes matome epidemijas, mes matome e, gaisrus, sausras ir panašius dalykus. Tad e, mes turime suprasti, kad miškininkystė yra nepaprastai svarbi bioekonomikos kontekste, kuri leidžia sukurti darbo vietas ir gerovę. Žiedinė bioekonomika turi būti grindžiama stipria inovacijų ir mokslo tyrimų politika. Jeigu pakeisime iškastinį kūrą kitomis galimybėmis, tai tikrai suvaidins svarbu vaidmenį energetikoje. Labai svarbios tvarios technologijos kaip potencialas prisidedant prie žmonių, aplinkos, bioekonomikos E, gerovės užtikrinimo. Tad miškų strategija labai reikalinga. Ir aš norėčiau pabaigti tuo, ką pasakiau pradžioje. Beveik prieš 30 metų per prezidento rinkimų kampaniją buvo tarsi keliamas klausimas, ar ekonomika kvaila. Ir man atrodo, kad iki šiol yra aktualus šis pasakymas. Man atrodo, kad tikrai ekonomika yra kvaila. Aš tikrai negalvoju, kad tie, kurie kalba apie ekologinį ramstį ar apie socialinį ramstį, klysta. Bet taip pat labai svarbu suprasti, kad vis, visos trys ramščio uh, dalis turi būti subalansuotos. Be ekonomikos ramšio nukentėsime ir matysime trūkumų socialinėme, ekologinėme ramstyje. Dėl to, ponios ir ponai, aš galvoju, kad galvojant apie ekonomiką, labai svarbus yra atsparus ir tvarus miškų augimas, nes jie patys savaime neauga. Dan, uh... Äh, Dėkoju. Dabar pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų visiems po pusantros minutės. Pirmiausiai, ponia Afra. Sveikinu naują iniciatyvą dėl Europos miškų strategijos. Esu SRD frakcijos šešėlinė pranešėja e, šiai temai, būtent dėl to, kad jau daugelį metų labai domiuosi šitą temą ir kaip ir sakė ponas Sarvama, miškai suvaidins labai svarbu vaidmenį klimato politikos kontekste ir reikia čia labai viską kylai stebėti. Dabartinė mūsų situacija lemia, kad reikia taikyti bendras priemonės, nes, kaip ir minėjo pranešėjas, mes esame skirtingi, tačiau į šią kovą prieš klimato kaitą turime stoti visi kartu. Tokia yra šios dienos realybė ir aš kalbu čia ir apie Rumuniją, nors aišku, tai nėra vienintelis toks atvejis. Europos Sąjungoje čia tokių e, nepaliestų miškų yra be nedaugiausiai, jeigu nežiūrėsim Skandinavijos šalių. Tačiau mm, miškininkystės pati politika vykdoma nekaip. E, iš dviejų nukirstų medžių bent vienas e, nukertamas nelegaliai. Ir daugybė mm, ar dideli kiekiai medienos tiesiog um, kažkur pradingsta, mm. tikriausiai virsta kieno nors valdu gal ir panašiai. Tad nuostoliai patiriami yra didžiuliai ir biologiniai įvairoviai. Ir, ir kitais aspektais žiūrint, netrukus jau ir baigsiu, tad manau, jog turime Europos miškų strategijos kontekste pasiūsti tokią aiškę žinutę, kad reikia geriau įgyvendinti valdymo planus, miškų valdymo planus europiniu lygiu, e, geriau klasifikuoti e, miškus ir tai daryti visoje Europos Sąjungoje, tas priemonės taikyti. Ačiū, toliau ponas Federle. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Petrį išsakius tokį puikų įvadinį žodį. Iš tikrųjų, jis apėmė viską, ką ir aš buvau pasižymėjęs, ką norėjau išskirti kaip svarbius dalykus. Reikia rasti tą pusiausvyrą tarp nacionalinių įgaliojimų valstybėse narėse ir ES politikos. Labai džiugu, kad e, Rumunijos pavyzdys buvo paminėtas. E, tai akivaizdžiai parodo, e, kokias, kokios problemos yra, kokias reikia spręsti ir kad reikia tą europiniu lygiu e, daryti, niekaip nepakenkiant e, biologiniai ekonomikai. Iš tikrųjų, galima ir apie energetiką čia kalbėti, galima iškastinį e, kurą pakeisti tinkamai valdant miškų sektorių. Bet aišku, reikės dar daryti ir žymiai daugiau, negu kad daroma dabar. Manau, dar bus daug diskusijų šiuo klausimu. Vat pažvelkime vien į patį gyvavimą medžio. Mm, visi mėgsta minėti miškus kaip išsigelbėjimą tam tikrą. Tačiau, kai e, baigia aukti medis, tuomet e, baigia gaminti ir CO2. Todėl gali būti, kad e, tam tikram laikotarpiai praėjus neturėsime tokios galimybės pasiremti būtent e, miškininkystės sektoriumi kaip, kaip sprendimu. Dėkojame pranešėjai. Ačiū. Pone Rudenberg. Ačiū. Pone pirmininkė, labai džiugu, kad, e, kad yra pristatoma Europos miškų strategija prisiminus ir žaliosios savaitės renginius, matyti, kad labai skirtingos nuomonės yra, sprendimai siūlomi, bet vienas dalykas yra iš tiesų, kaip ES e, tuos pirmykščius miškus išsaugoti valstybėse narėse. Aišku, čia ir su teisinės valstybės principais tai susiję, bet ir su europinė teise, su įgyvendinamumu jos vietoje. Natura 2000 regionuose tik maždaug 15 procentų pasiekėme e, rodiklį išsaugojimo. Čia reikia tikrai dar pasitempti. Kita vertus yra ir diskusija dėl to, koks miškininkystės kokia miškininkystės sektoriaus vizija turėtų būti gyvendinama, kaip valdyti šį sektorių. Iš tikrųjų, nereikėtų mestis į kraštutinumus, nei sakyti, kad nei vieno medžio negalime nukirsti, nei e, priešingai, kad tai yra kokia nors panacėja. Jeigu kurį laiką paliekame ramybei medžius, miškus, tai vis dėlto reikia ir diferencijuotą požiūrį taikyti ir galvoti apie pokyčius miškininkystės sektorija ir man būtų svarbu, kad e, kalbėdami apie bioenergetiką mm, ar biolog, biologiniais šaltiniais paremtą energetiką, mm, biomasę, nepamirštumėm, jog, jog reikia duoti laiko ir atsigauti miškams, jie turi tapti atsparesni, galvojant apie klimato kaitos sukeliamas pasiekmes. Mm, bet pirmiausia, sutarkime dėl to, kokie yra mūsų prioritetai ir taip pat, e, kaip galimai nuostolius kompensuotumėm patiriamus. Priminsiu visiems, kad buvom ne kartą šiandien perspėti kalbėti bent šiek tiek lėčiau. Pone Gilėra. Ačiū, pone pirmininkė. Dėkuoju, pone pirmininkė. Dabar Europos parlamentas ir kitos e, organizacijos kalba vis daugiau apie miškus. Tad, e, aišku, turime e, suprasti miškų e, reikšmę ypač žaliojo kurso kontekste. Tačiau turime nepamiršti, kad Europos parlamente net trys komitetai dirba e, sritise, kurios susiję su e, miškų sektoriumi. Ir mes turime keisti status quo ir neturime žiūrėti supaprastintai į viską. Turime būti pakankamai kūrybingi, atsižvelgti ES įvairovę ir kiekvienos valstybės atsakomybę valdant miškų sektorių. Ir mums reikia adekvataus teisinio pagrindo, kuris atspindėtų miškų įvairiapusį vaidmenį. Šitie dalykai turi atsispindėti mūsų naujojoje miškų politikoje. Ačiū. Kito kolegos nėra. Einame prie kitų kalbėtojų. Po vieną minutę. Kolega Kavajaš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, miškai vaidina esminį vaidmenį mūsų bendruomenių e, gyvenime, kaimo vietovėse ir e, miškai vaidina taip pat e, labai dėlį vaidmenį tokiose valstybėse kaip Portugalija. Miškai e, užima pusę mūsų teritorijos, tad e, jų vaidmo iš tikrųjų yra labai didelis. Miškai svarbus ir ekosisteminiu požiūriu. Ir be abejo reikia naujos strategijos ES šiame sektoriuje. Aš e, Manau, kad miškai gali vaidinti svarbu vaidmenį aplinkosaugoje ir mažinant klimato kaitos pasiekmes. Miškų, miškingos e, vietovės smarkiai prisideda prie bioįvairovės užtikrinimo, prie iš CO2 iš metalų e, sugerimo ir vaidina taip pat ir socialinę bei ekonominę E, reikšmę, nes miškai be kita ko taip pat yra susijęs su e, ūkininkų pajamomis. Tad naujoje strategijoje miškams iš tikrųjų turi būti teikiama būtinas jiems tenkanti svarba. Ačiū, kolegė Tolerė. Euh, Dėkuoju, pirmininkė, dėl e, miškų Tai pastaruoju metu mes matėme, kaip degė Australijos miškai ir aišku, mums reikia miškų strategijos, bet reikia galvoti taip pat ir apie miškų atsodinimą pasaulinę strategiją. Vienas iš e, pasiūlymų būtų, pavyzdžiui, Europos miškų sertifikavimo sistema, kad e, būtų galima pasirenkti tarptautinėmis e, sutartimis siekiant uh, taikyti tarptautiniu mastu tokias e, pat miškų apsaugos e, priemonės ir kad būtų kovojama su miškų neteisėtų naikinimu. Aišku, kalbant apie biudžetą, visi mes sakom, kad miškai labai svarbus, tačiau kol kas e, finansavimas praktiškai yra tik tai iš BŽUP. Aš manau, kad svarbu rasti kitų finansavimo šaltinių, jeigu norime išspręsti finansavimo E, problemas ir taip pat mes e, turime galvoti apie medienos ekonominį panaudojimą reglamentavimą geresnį. Ačiū, kolegė Miller. Ačiū. Aš norėjau padėkoti pranešėjui už gerą pamatą, kalbant apie miškų multifunkcionalumą e, ir jo išskirimą, tačiau Matome, kad Europoje auga miškai ir mažiau medžių iškerštama nei faktiškai jų išauga. Tai yra labai svarbus veiksnys, kuris turėtų labai aiškiai e, būti išryškintas čia komitete. E, Vokietijoje 2 milijonai miškų savininkų labai atsakingai valdo miškus ir nežinau, ar žinojote, bet viename kubinėme metre betono 2,5 mm, e, tonos yra CO2, taip sakant, bet kai mes kalbame apie vieną toną e, medienos, tai ji daugiau sugeria CO2. Ačiū kolega Lebretonas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Miškai yra labai svarbus aspektas Europai. 43 procentai ES teritorijos e, yra užimamos miškų ir e, pastaraisiais metais e, miškų e, plotas e, e didėjo. E, miškai labai svarbus taip pat e, ir aplinkosaugos požiūrių, ir užimtumo požiūrių, todėl aš manau, kad reikėtų stiprinti bendradarbiavimą miškų sektoriuje, nes strategija pati jau egzistuoja apie 20 metų, bet mes turime pagalvoti apie tai, kaip geriau valdyti ir kaip geriau eksploatuoti tą turtą. Tačiau turime būti atsargus, nes e, miškai labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse ir todėl turime būti pakankamai lankstus, jo labiau, kad e, miškai yra nacionalinės kompetencijos dalykas ir mes neturime kesintis į nacionalinę kompetenciją vien tik tai dėl to preteksto, kad turime įgyventi žalę į kursą. Ačiū kolega Adėjimos. Jūs sanaštų zelenų bogatstvų. Įs... Ačiū. Es miškai yra mūsų žalesis turtas vaidinantis e, svarbu socialinį, ekonominį vaidmenį. Miškai padeda neutralizuoti mm, nuodingą taršą. Suprantame, kad miškams kyla pavojusės matome tokius ekstremalius gamtinius reiškinius, matome, kaip dega miškai, kiek sausros pasaulyje. Turint tai galvoje, reikia suprasti, kad tvarus miškų valdymas yra nepamainomas, taip pat ir bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Dėl to galvoju, kad e, miškai turi susilaukti dar didesnio dėmesio, jie e, turi būti atnaujinti, pagausinti, be miškų nebus žaliojo kurso, tad pranešėjų linkiu viso ko geriausio. Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau pasveikinti kolegą Sarvamą už pranešimo projektą. Labai ačiū už vakarykštę apskritojo stalo diskusiją, kurioje dalyvavo ES ekspertai, taip pat ir Slovenijos atstovai. E, Slovenijoje 60 procentų teritorijos sudaro miškai. Ta teritorija auga, mes kalbame apie tvarų miškų valdymą, bet miškų savininkams kyla klausimas dėl ateities, nes yra teigiama, jog e, miškai turi būti e, visą apimančiai apsaugoti. Mums reikia sprendimų ir mums reikia prasmingo miškų valdymo. Mes suprantame, kokį vaidmenį atlieka miškai sugeriant CO2, miškai atlieka tokį daugia funkcinį vaidmenį, be kita ko miškus e, galima e, pasitelkti e, energijos gavybai. Tad aš visiškai pritariu pranešėjai. Ačiū kolega Jurgeliai. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, tak jak tutaj było mówione... Dziękuję Panie Pirmininkie. Jūs keičiat Ačiū. Um. Kaip žinia, miškininkystė yra valstybių narių kompetencija. Status quo nepakanka. Naująją strategiją po 20 metų turime numatyti naujus aspektus. Miškai, miškų plotai ir jais turime prisidėti prie tvaraus vystimosi. Ir čia turime atkreipti dėmesį į tris uh, ramščius. Tai yra subalansuotas požiūris į miškininkystę. miškininkystės indėlis valdant klimato kaitą, o taip pat derinimas miškų valdymo su Europos ES įvairiomis politikos kryptimis susijusiomis su miškininkystė. Tad norėjau pasakyti, kad yra nepaprastai svarbu užtikrinti subsidiarumą miškų klausimais. Ačiū. Kolega Katainen. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai Sarvama. Labai svarbu, kad mes savo iniciatyva teikia, rengiame pranešimą dėl Europos miškų strategijos. Aišku, ir klimato kaita, ir, ir su e, ekonomika susijusios nuostatos čia aktualios. Ir e, taip pat direktyva dėl atsinaunančių energijos šaltinių ir diskusija dėl jos, kuri vėl bus pradėta. tvarus mm, miškų valdymas turėtų būti grįstas tomis trimis sritimis - ekonomika, e, socialinė plotme ir, ir aplinkosauginė, aplinkosauginiu matmeniu, kaip ir sakė pranešėjas. Ir turėkime tai tiesiog nuolat e, omenyje. Ačiū, dabar dar kolega Hoisling. Turiu dar kai ką pridurti. Čia nuolat teigiama, kad tik tai miškų valdymas prisideda prie klimato kaitos padarinių mažinimo. Bet iš tiesų daug klaidų buvo padaryta praeitie. Vokietijoje pušynai labai nyksta, kadangi ten atsiranda augalų, e, kurių visai neturėtų būti. Eukaliptai auga, pavyzdžiui, Portugalijoje ir taip toliau panašiai. Ne visada yra savaime gerai tai klimatui. Ir mano regione, pavyzdžiui, 30 procentų miškų sunyko dėl sausrų ir dėl to, kad nyksta pušynai. Taip pat biologinės įvairovės strategijos nepamirškime ES. Galime, negalime sakyti Brazilijai, saugokite to gražų miškus, jeigu savo nepaliestus miškus negailestingai e, kertame. Todėl ne vien tik apie energetiką gamtinį resursą medieną reikėtų galvoti, bet ir apie regioninius ciklus, um, jų užtikrinimą. Nereikėtų siūsti medienos į Kiniją ir paskui pirkti tos pačios medienos baldų pavydalu iš jos. Reikėtų regione tiesiog toliau naudoti nukirstas medžius. Pone Šmitpauer, ačiū. Dėkoju mm, Petri už tikrai e, labai puikia, puikų pristatymą Austrijai. Irgi labai svarbus miškai, 48 procentai mūsų teritorijos e, būtent yra miškai, tad parama ir mums atrodo labai svarbi šiam sektoriui ir tvarumas e, be abejo, dėl to visi sutarėme. Bet tikrai ne, neturėtų tapti anglės dioksido muziejais e, e, miškai reikia ir atkurti miškus daug kur. Miškas neretai yra tikrai didžiulė aistra to miško savininko, tad saugokime tą mišką, bet ir tuo pat e, išnaudokime jo potencialą. Beje, nepamirškime ir to, kad 3 milijonai darbo vietų sukūrėma miškininkystės sektoriuje ir užtikrinkime jas, išsaugokime, nes tai yra darbo vietos,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 Uh, thank you, Chair. Uh, the fact is there are various forests across Europe. Europe. The fact is some of them, a small fraction, are in the form of... Yra įvairių miškų ES, terito ES teritorijoje ir nepaliesto miško aktyviamis priemonėmis niekaip negalime valdyti. Mes galime tiesiog stengtis išsaugoti tą mišką. Todėl turime tiesiog pripažinti tą faktą kitaip, bet kokia strategija mm, niekais nueis. Ir dabar ponė Sander. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kaip ir kolegos, aš norėčiau pabrėžti būtinumą turėti Europai savo strategiją miškų sektoriaus ir dėl to turime geriau galvoti, kaip turime geriau panaudoti miškus aplikus aukiniams tikslams, tai jau buvo pasakyta, miškai vaidina uh, esminį vaidmenį mažinant CO2 atmosferoje, tačiau miškai turi labai didelį potencialą ir ekonominių požiūrių ir jie turi būti dėl to tinkamai valdomi. E, miškų sektoriuje yra taip pat labai didelis užimtumo potencialas, tai taip pat svarbu ir teritoriniam planavimui. Šioje miškų strategijoje mes taip pat turime numatyti, kaip kokiamis priemonėmis apsaugoti Europos miškus, apsaugoti juos nuo gaisrų, nuo e, kenkėjų. Pavyzdžiui, mano regione e, kenkėjai e, padaro labai daug e, žalos ir aš manau, kad tik tai veiksmai Europos lygmenių gali padėti išspręsti šitas problemas. Dėkoju. Išsėmėme visą kalbėtojų sąrašą, tada suteikiu žodį komisijos atstovui, generalinio direktoriaus pavaduotoju Dimitru. Thank you very much, uh, Chair. First of all, we welcome this uh, own initiative report. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir komisijos vardu už pristatytą rengiamą pranešimą savo iniciatyvą. Iš tiesų, čia ident identifikuojamos įvairios sritys susijusios su miškų valdymu, e, aktualūs iššūkiai, su kuriais susidurame. Ir dabar jau um, reikia išklausyti visų institucijų balsą E, kadangi baigė galioti dabartinė antroji Europos miškų strategija ir bus e, skelbiama nauja. Žalesis kursas Europos komisijos e, paskelbtas be abejo įpareigoja mus kurti tvarę miškų strategiją, galvoti apie ciklus ir žiedinę ekonomiką sieksime, kad miškų strategija puikiai dėrėtų su žaliojo kurso prioritetais. Iš tiesų, daug potencialo slypi miškuose. Čia galime apie įvairius sprendimus galvoti ir CO2 mažinimą būtent per miškų valdymą. Aišku, miškų gaisrai yra didžiulė katastrofa, tą stebime pastaruoju metu daugelie pasaulio vietų, tai kelia nerima. Reikėtų siekti tikslų visiškai atsižvelgiant į bioįvairovės e, strategiją, kuri bus priimta šio mėnesio pabaigoje. Ir šiandien, ir vakar per uh, vieną renginį Europos parlamente buvo kalbama daug apie CO2 mm, saugojimą, bioįvairovę ir kitas su tuo susijusias temas. Reikės be abejo daug čia inovacijų, žinių ekspertinių pasitelkti išteklių ir labai stengsime strategijoje tą ir numatyti veiksmingas miškų išteklių atkūrimas taip pat svarbus, norint užtikrinti ir investicijas į šį sektorių ir su tuo susijusių paslaugų sektorių išsaugojimą. Taip pat čia reikėtų minėti ir prevencinės priemonės e, skirtas apsisaugoti nuo įvairių e, katastrofų. Pagal naująją žemės ūkio politiką bus numatytos priemonės e, ir miškų valdymui ir mes glaudžiai bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, kad naujose strateginiuose planuose atsispindėtų ir miškų valdymo uh, kontekste taikysimos priemonės. Tikimės visapusiško požiūrio ir po 2020 metų. Ačiū komisijai ir dabar dar kartą žodis kolegai Petri, kuris apibendrins šios dienos diskusiją. For, uh... Dėkuoju visiems už puikius komentarus ir tokią turiningą diskusiją ir keitimąsi nuomonėmis. Labai trumpai norėčiau reaguoti kai kurios e, pasisakymus. Pone Müller, Pone Müller, noriu pasakyti, kad labai gerai, kad jūs pabrėžėte daugia funkciškumą, tačiau e, jūs e, tokį retorinį klausimą pateikėte pasisakymą savo pabaigoje, ar jūs žinote, E, kiek CO2 yra išmetama į atmosferą, kai dega miškai ir kiek, kiek, kiek, kiek miškai sugeria konkrečiai. Aš manau, kad e, tai yra svarbu ir mes turime remtis moksliniais e, faktais. Ir ponas Vicik taip pat e, sakė, kai ką, ką noriu atkreipti dėmesį, mes turime saugoti miškus, tačiau svarbiausias klausimas yra, ką mes turime galvoje, kai sakome saugosime miškus? Mes turime apie tai galvoti giliau. Turime klausti savęs, kas apsaugo miškus, kas apsaugo rušių įvairovę ir, ir, ir visą aplinką. Ir tuomet aš e, darau išvadą, kad tvarus miškų valdymas tai e, užtikrina ir tada uh, ponui Hoisling e, noriu pasakyti, kad jūs turite, kad jūs esate e, teisus, mums e, reikia naujų metodų Europoje. Labai daug kas nebuvo dar padaryta daugelįje vietų Europoje. Mums reikia daugiau mokslinio tyrimo, daugiau ankstyvo perspėjimo sistemų, sistemos. Reikia taip pat priemonių, kurios padėtų veiksmingai kovoti su gaisrais. Uh, Ir aišku, dar svarbiau, mums reikia atsparių ir gyvybingų miškų ir daug e, miškų. Ir tuomet jie sugers e, daug CO2. Ir e, kalbant apie miškų kirtimą, tai čia turime remtis žiedinės ekonomikos e, principais ir jais. E, remdami e, mes turime viską daryti ir, ir galvoti apie e, anglės dvideginio e, sugerimą. Mes turime įgyvendinti tas visas priemonės visų mastų ir visų. Ir tuomet mūsų e, miškų padėtis bus gera. Galbūt pirmininkas nori dar kai ką pridurti, gal E, datas, kad aš datas paminėčiau. Komitete e, kovo 18 ar 19 bus nagrinėjama, e, galtinis terminas pakeitimas yra kovo 25 diena, o paskui 25 ar 6 gegužės bus nagrinėjamas toliau tas klausimas ir birželio mėnesio Strasbūro sesijoje plenarinėme posėdėje. Ačiū kolegai Petri. Baigiame šiandienos posėdį. Labai ačiū visiems likusiems iki paskutiniosios. Rytoj susitiksime 9 ir galėsime apsikeisti nuomonėmis su naujoju komisaru. Gero vakaro. Pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams. Ačiū.